Persi, bonjour. Buongiorno. Labas rytas. Visų pirma, kaip paprastai, kad e, darome, priminsiu, jog mūsų posėdis yra transliuojamas internetu. Pirmas darbo tvarkės punktas šiandien yra pirmininko pranešimai pranešimai po koordinatorių posėdžio. Jeigu niekas e, neprieštarauja, patvirtinam tokią darbo atvarkę ir dėl koordinatorių posėdžio pasakysiu, jog pranešimas dėl parlamento būstinės bus e, pranešimas savo iniciatyvą. Mes taip pat e, nurodėme pavardės ECR ir žaliųjų frakcijų narių. Yes, I do have a point of order, Chairman. You mentioned the meeting was web streamed dėl, to, dėl tos transliacijos internetu. Iš tikrųjų, ji bus veiksminga tik tada, jeigu tik vienas mikrofonas, tik kalbėtojo mikrofonas bus įjungtas. Iš tikrųjų, aš jau esu nekarta problemų matęs įvairius to susijusių. Jeigu ir aš įsijungęs e, būsiu mikrofoną ir jūs, pavyzdžiui, tai tuomet kamera nežinos, ką daryti ir, ir į ką e, nu, nukreipti objektyvą ir tada atrodys, kad kalbu, pavyzdžiui, aš, o ne jūs. Tokia pastaba. Dėkuoju, taip, tai yra diskutuotina, todėl kad e, propagandos e, tikslais, aišku, reik, galima būtų pagalvoti, ar geriau būti matomam ir visai nematomam. Tačiau dėkoju už jūsų komentarus. Dabar antras pranešimų aspektas Berlynas. E, duomenų keitimo leidimas numatytas iš pradžių buvo vasario 14-15 dienai, tačiau kadangi tomis dienomis nevyks parlamentinių posėdžių e, Berlyne, tai mes paprašėme perkelti į 19-29 kovo. Šitas prašymas dar bus nagrinėjamas perkelti į 19-20 kovo. Šitas klausimas bus nagrinėjamas pirmininkų suėgoje. Du socialistai, du EPP, kit, kitų narių dalyvavimas bus e, patikslintas vėliau. Toliau mano pranešimas dėl demografinės statistikos, kadangi mums nepavyko pasiekti konsensuso dėl kompromisinio pakeitimo man atrodo, labai svarbaus pakeitimo. Tai negalime balsuoti, kaip kad buvome numatę iš pradžių, o tada turėtume turbūt padiskutuoti apie esmę dar kartą. Aš e, manau, kad e, bus pateiktas prašymas, pateikti e, pranešimą savo iniciatyvą dėl valstybės narės. Dėl naujos valstybės narės įstojimo valstybės narės, kuri atsiskiria nuo anksčiau buvusios valstybės. Toliau politinių partijų finansavimas ir politinių fondų finansavimas. Mūsų pranešėja yra ponė Janaku. Ir Toliau reglamentas dėl politinių partijų finansavimo pranešėjas yra kolega Guerriero. Šiandien to vadu galime detaliau padiskutuoti apie šį pranešimo projektą, kurį ponė Janako pristatė. Lakučio 26 dieną yra jau parengti vertimai į visas kalbas. Na, o kalbant apie finansinį e, reglamentą, tai šis klausimas yra biudžeto komiteto e, kompetencijos klausimas, o mes tik patikėm savo nuomonę, o dabar žodis poniai Janaku. Dėkuoju, ponia pirmininkė. Jūs visiškai teisingai sakėte, jog mūsų komitete vyko Pirmoji diskusija šituo klausimu dar prieš pateikiant tą klausimą biudžeto komitetui. Mes e, taip pat susisiekėm su komisijos nariu atsakingu šį klausimą ir su tarybos e, nariais. Vyko taip pat posėdis e, su biudžeto komiteto pranešėjo pranešėjų, ten dalyvavo ir komisijos bei tarybos atstovai ir per tuos posėdžius mes matėme, jog e, visi siekia sutarimo, konsensuso. Ir mes taip pat e, numatom nagrinėti šį klausimą su pirmi, pirmininkausiančia Airija. Nėra turbūt e, būtina patikslinti, jog šitas klausimas yra susijęs su demokratijos plėtojimu ES. Aišku, politinės partijos veikia ir dabar, tačiau jos veikia nelabai laikydamosi dabar galiojančios statuto, nes toks statutas yra ES. Ir Europos parlamentas e, skiria finansavimą toms partijos. Mes e, e, gavome pono Siskovič e, pasiūlymą, kuris siūlo finansuoti politinės partijas remiantis Europos parlamento ataskaitą. Komisijos pasiūlyt, pasiūlytame reglamente būtų Europos lygmens teisės nuostatos parengtos ir tai, kas nebus numatyta tame reglamente, galės bus, būti reglamentuojama valstybės narės, kuriai, kurios teritorijoje veikia ta ar kita partija. Noriu taip pat pridurti, jog pranešime yra sakoma, jog e, nebus reikalaujama papildomo finansavimo partijoms. Manau, kad visos partijos turi suprasti, jog nebus to papildomo finansavimo ir kad čia nebūtų nesusipratimų. Ypač e, turint omenyje, jog žiniasklaida labai atidžiai stebi šitos aspektus ir ES e, finansavimą šiai sryčiai. Tuo būdu situacija tampa skaidresnė, politinė partija turi atstovauti bent jau turi atstovauti, kad bent jau ketvirtadalį valstybių narių e, taip pat e, naujosios nuostatos leistų išplėsti politinių partijų spektrą. Europos e, partijos turi priklausyti demokratinėms struktūroms ir turi remtis Europos vertybėmis ir principais, kalbant apie politinės institucijas, tos institucijos taip pat šiame pagal šio reglamento nuostatas įgys e, juridinį statusą ir tas institucijas pripažins kiekvienos valstybės e, nacionalinė teisės sistema. Tačiau, kad galėtų gauti finansavimą, tos partijos turės turėti bent vieną parlamento narį. Tad e, viena vertus tai bus europinės E, partijos ir atitinkamas taisyklės, kita vertus fiksuojamas e, minimalus reikalavimas, kad bent vienas deputatas būtų iš tų partijų. Toliau, kalbant apie e, finans, paramą, reikės numatyti lygias galimybės, lygių galimybių principą, politinės uh, partijos turės atitikti visus e, kriterijus ir e, visos politinės partijos turės būti registruotos parlamento registre, bet koks juridinis ar fizinis asmuo gali kvestionuoti partijos demokratinį pobūdį ir gali skustis dėl šitų dalykų Europos parlamentui. Komisija siūlo sudaryti specialią aukšto lygio darbo grupę į tą grupę įeitų parlamento, tarybos ir komisijos atstovai. Ir e, būtent ši darbo grupė nagrinėtų tos e, skundus. Aš siūlau, kad TAFKO komitetas pateiktų savo nuomonę šitais klausimais. Mes e, galėtume susitarti dėl šio aspekto. Taip, to būdu ta aukšto lygio uh, darbo grupė ir AFKO komitetas galėtų renkti klausimus ir teikti tavo nuomonę tais klausimais. Kita vertus yra teisingumo teismas ir jisai galėtų šiais klausimais duoti galutinę ir neapskundžiamą e, nuomonę sprendimą. 90 procentų finansavimo bus skiriama partijoms priklausomai nuo jų dydžio, o 10 likusių procentų bus skiriama visoms kitoms politinėms partijoms. Iki šiol tie procentai buvo 85-15. politinės partijos ir politinės institucijos galės taip pat e, prašyti finansavimo referendumo kampanijoms, tačiau tais atvejais, kuomet referendumo tema bus susijusi su europinės svarbos klausimais. Tai tiek būtų apie tos dalykus. Komisija pateikė pasiūlymą dėl statuto, mes papildėme jį savo pakeitimais, savo pasiūlymais. Jūri komitetas e, taip pat pateikė savo nuomonę ir pasiūlymus. E, Jūri komiteto pasiūlymai buvo labai panašus į mūsų pasiūlymus, mes su pasitenkinimu tai konstatavome. Jūri komiteto e, nuomonė to būdu skiriasi labai mažai, beveik nesiskiria nuo mūsų nuomonės ir Reikia pasakyti, jog taryba iš pradžių neprieštaravo per daug šiam pasiūlymui, tačiau turėjo iš pradžių tam tikrų e, nuogastavimų, bet paskui vykstant diskusijoms tie nuogastavimai buvo išsklaidyti ir manau, kad dabar galėsime viską daryti pagal numatytą grafiką ir galų gale manau, kad tai bus iš tikrųjų bendras pasiūlymas ir jisai įgalins įtvirtinti Europos politinių partijų statutą, turint omenyje, kad ES dabar yra juridinis asmuo, tai savaime suprantama, jog turime patikslinti politinių partijų statusą, kadangi iki šiol jisai buvo nelabai aiškus, jisai buvo nevyriausybinių organizacijų neaiškiai apibrieštas statusas. Tad manau, kad e, tai yra, tai, ką mes e, siūlome, yra stiprus signalas, kuris e, rodo, jog Europos partijos ir nacionalinės partijos turi tapti vis modernesnės ir vis demokratiškesnės ir vis labiau atitikti mūsų vertybės ir principus. Dėkoju, ponė Janaku. Dabar išklausysime taip pat ir kitą pranešėją dėl e, finansinių aspektų. Kolega Guerriero. Atsiprašau, sako pirmininkas, kadangi ponė Gurmai turi paskui išeiti, tai e, dabar e, žodis jai. Ir atsiprašau, kad to nepadariau iš pradžių. E, Be abejo, čia ne vien iš mandagumo, taip sakysiu. Manau, kad mes tikrai puikiai padirbėjome su ponia Janaku ir labai džiaugiuosi tuo. Bet iš tiesų, visa, kas buvo pasakyta dėl 2004 metų 2003 reglamento atsispindės taip pat ir e, protokole. Tad e, noriu vis dėlto pasisakyti būtinai ir taip pat e, ponas Gerėra, kuris po manęs pasisakys, e, be abejo dar paminės kai kurios dalykus kaip paketą. Pirmiausia, reikėtų padėkoti Marietai už puikų darbą su šiuo svarbiu pranešimu. Tai yra labai svarbus e, pranešimas, galvojant apie Europos politinės partijas ir Europos demokratijos sklaidą apskritai. Europos e, politinės partijos ir fondai turėtų būti organizuojami taip, kad būtų galima juos tinkamai finansuoti ir kad jos galėtų užsiimti Europos pagrindinių vertybių um, skleidimu. Ir be abejo, visą tai reikia turėti galvoje, uh, nepamirštant uh, sunkios finansinės padėties ir mūsų ištikusios krizės. Uh, labai svarbu yra užtikrinti reikiamą skaidrumo lygį ir, ir manome, kad tai, kas čia yra pasakyta, yra svarbus pirmasis žingsnis į priekį. Reikia, kad būtų gerbiama demokratija, mūsų pagrindinės vertybės ir dėl to Europos politinės partijos turėtų turėti galimybę veikti dinamiškai, atsižvelgdamos į um, politinę kasdienybę ir realybę. Ir nors ir turėtų būti tam tikri saugikliai numatyti reglamente, vis dėlto neturėtumėm pernelyg daug reglamentuoti visko. Dabar pirmiausia dėl finansavimo. Reikia užtikrinti reikiamą finansavimo lygį, atitinkamą finansavimo lygį, e, atsižvelgti į poreikius. Ir taip pat labai svarbu yra įtraukti nuorodą į tai, kad bus taip pat ir atskirai dar E, skirstamos tam tikros lėšos prieš rinkimus. Dėl darbų tvarkaraščio jau politinės partijos e, yra atkreipusios dėmesį į tai, kad reikia numatyti pakankamai laiko, pavyzdžiui, patvirtinti statutą, taip pat e, kitus svarbus dokumentus. Ir tas perinamasis laikotarpis dar taip pat turėtų būti numatomas reglamentui gyvendinti. Uh, Toliau dėl Europos parlamento vaidmens. Aš turėčiau šiek tiek abejonių dėl tokio išskirtinio vaidmens Europos parlamento, kaip čia numatyta reglamente, galvojant apie partijų registravimą ir panašius dalykus. Aš manau, kad Europos parlamentas iš tiesų neturėtų vengti prisijimti jam skirtos atsakomybės. Norėčiau Jūs patikinti tuo, kad proceso negalima vertinti tiesiog kaip kaip politinio manevro, kad ir koks manevras tai bebūtų. Nes Marija tai jau paminėjo, e, pavyzdžiui, kai kurios nepriklausomai e, kandidatuojančius asmenys, jos paminėjau Marina kalbėdama apie e, savo parengtą pranešimą. Mm, galima sutikti su jos mintimi, bet vis dėlto reikėtų taip pat įtraukti ir nepriklausomą nuomonę dar taip pat, kas galėtų gal nuskaidrinti labiau visą procesą. Ir tas procesas neturėtų būti pernelyg sudėtingas ir komplikuotas. Dėl referendumų kampanijų. Tikiu, kad jeigu norime, jog Europo, Europos politinės partijos prisidėtų prie mm, E, mūsų veiklos reikšmingai, tai aišku, ir referendumų klausimas yra svarbus ir tai yra akcentuojama taip pat ir nuomonėje dėl biudžeto. Ar, ar biudžeto reikalų komiteto parengtoje nuomonė. Aš tikrai apgalėstau, kad dabar turiu išeiti ir, ir labai tikiuosi, kad spėsiu grįžti iki balsavimo. Dar kartą ačiū pranešėjai už sunku nuveiktą darbą. Ringrazio la signora Gurmai per il Dėkoju poniai Gurmai už pasisakymą. Kaip visuomet puikiai laikėsi kalbėjimo laiko. Na, o dabar žodis ponui Guriero. Man atrodo, kad kolega Šeflin dar norėjo pasisakyti dėl darbo tvarkos. Po tvarkos, ponė pirmininkė, paaiškėjo ir tai yra susijęs su tuo, ką pasakė ponas Egnių, kad šiandien mūsų netransliuoja internetu. Uh, O iš tiesų tai yra labai svarbios diskusijos ir mes šiandien esame numatę daug svarbių diskusijų. Manau, kad reikia pasiūsti protesto laišką į generalinį direktoratą dėl to, kad iš tiesų mes nagrinėjame labai svarbius klausimus. Galbūt jūs galėtumėte atkreipti e, tai, į tai dėmesį ir traukti tai į protokolą. Tai visiškai teisingas pastebėjimas. Man buvo pasakyta, jog iškilo techninių problemų, tačiau man atrodo, jog tai galbūt nepakankamai pagrista priežastis netransliuoti. Dabar žodis kolegai Guerriero. Sí, gracias, señor presidente. Desde... Dėkoju, ponė pirmininkė. Nuo to, kai praėjusi kartą posėdžiavome e, konstitucinių reikalų komitete, šis tas pasikeitė ir tie pokyčiai reiškia, kad mes turėtume šiek tiek pakeisti savo orientaciją. Tai yra pakeisti uh, orientaciją mano pozicijoje dėl uh, reglamento uh, 966-2012 metų. Dabar biudžeto komitetas yra e, nuo, atsakingas už pranešimą komitetas, tai reiškia, kad AFKO mūsų komitetas renks nuomonę dėl biudžeto komiteto pranešimo. Ir tuo pačiu biudžeto komitetas, bent jau pagal tą informaciją, kurią mes gavome, e, nusprendė palaukti, kol AFKO, tai yra mūsų komitete, e, baigsis diskusijos dėl ponios Gienakų pranešimo. Ir tik tai tada biudžeto komitetas renks savo pranešimą. Tai reiškia, kad biudžeto komitetas dėl šio reglamento ir mano nuomonė, mano nuomonė dėl šio pranešimo taip pat turėtų būti nukelta vėlesniam laikui. Tai yra mes visi turėtume palaukti, kol baigsis diskusijos dėl ponios Gienakų pranešimo ir dėl politinių partijų statuto. Tikiuosi, kad aš teisingai supratau ir manau, kad taryba taip pat priemė panašų sprendimą. Tai reiškia, kad, dėl, kad E, bus aptariamas e, ponios Kienakų pranešimas, jis bus aptariamas e, Prahoje, bus aptariama jo bendroji dalis, o biudžetiniai klausimai, finansiniai klausimai taryboje taip pat bus aptariami tada, kai bus baigtos diskusijos dėl pono, ponios Gienakų pranešimo. Todėl manau, dabar nėra prasmės man renkti savo nuomonę, ir svarstyti tos nuomonės pakeitimus. Mes dabar tiesiog turime palaukti, kai baigsis diskusijos e, ir tik tada galėsime spręsti specifinius su finansai susijusius klausimus. Taip pat e, iš tiesų e, netgi vienas Ispanijos filosofas, ne visi filosofai yra britai ar vokiečiai, e, sakė, kad e, nepateisintos pastangos yra melancholijos priežastis. Tai manau, dėl to dabar nereiktų dėti tų nereikalingų, nepateisintų pastangų. Ir buvo parengtas jau mano darbinis dokumentas, jį pateikiau jau praėjusiame posėdėje, gavau pakeitimų, bet tai kol kas yra e, beprasmis darbas. Tai aptarinėti. Nežinau, ar jūs mane supratote, nes aš čia taip išsamei e, pasisakiau, bet noriu pabrėžti, kad e, atsakingas komitetas e, dėl pranešimo dėl finansinio reglamento yra biudžeto komitetas. Biudžeto komitetas lauks, kol mes baigsime diskusijas e, dėl ponios Gienakų pranešimo ir tik tada mes galėsime, e, tik tada biudžeto komitetas pradės renkti savo pranešimą ir tada galėsime mes jį aptarinėti. Viskas priklausys nuo to, kas bus patvirtinta ponios Genakų pranešime. Taigi, trumpai tariant, aš taip pat turiu palaukti, kol baigsis diskusijos dėl ponios Genakų pranešimo, kol sulauksime biudžeto komiteto pozicijos. Bet jeigu jūs norite sužinoti, koks mano požiūris į šį reikalą, galiu atsiųsti jums savo pakeitimus elektroniniu paštu, bet kaip jau minėjau, tai yra beprasmis darbas. E, mes turėtume palaukti ponios Gienakų pranešimo. E, Dėkuoju. Vakar e, beje aš o, susitikęs su uh, Airijos ambasadorium Montgomery, e, Airija pirmininkaus per kitą pusmetį ir šalia kitų klausimų mes e, kalbėjom ir apie šią sritį, rekomendavom pirmininkausiančiai e, Airijai labai atidžiai nagrinėti šitos aspektus. Kolega Daf. I, course, Aš norėčiau pritarti tam, ką pasakė Marieta Genaku. Norėčiau pritarti jos pranešimui. Manau, kad kai kurie aspektai turėtų būti dar e, išsameu paaiškinti, įskaitant ir teisinio statuso e, klausimą, politinių partijų teisinio statuso klausimą. Jis turėtų būti panagrinėtas išsamiau. E, taip pat turime e, galvoti apie Europos Sąjungos teisės nuostatas ir pagal jas E, vis dar e, yra reikalaujama, kad politinės partijos būtų registruojamos nacionalinėme ligmenyje, tai yra susiję su e, užimtumu ir mokesčių mokėjimu. Todėl man atrodo, kad mums reiktų dar taip pat palaukti ar kreiptis į Belgijos atitinkamas valdžios institucijas, kad jos paaiškintų, kokiu būdu būtų kaip būtų galima e, traktuoti, kaip pagal Belgijos įstatymus bus traktuojamos europinės politinės partijos. Tai yra e, specifinis atvejis ir dėl jo reiktų kreiptis į atitinkamas Belgijos institucijas. O mes, kad suprastume sąryšį tarp um, Europinių teisės aktų ir nacionalinių teisės aktų dėl politinių partijų statuto mums būtent reikia tokio patikslinimo. Ir toliau kita mano pastaba Aš Aš nesu labai sužavėtas tų trijų nepriklausomų asmenų grupę, e, kuri turėtų vertinti. politinių partijų veiklą. Taip pat aš nemanau, kad Europos parlamentas turėtų turėtų čia vaidinti svarbu vaidmenį. Manau, kad e, tai yra politinis klausimas ir e, jis yra susijęs su rinkimų teise ir todėl reikia specialios komisijos ar komiteto, kuris stebėtų, kaip veikia tokia teisė. Toliau trečias dalykas, kurį norėjau pasakyti, man kyla abejonių dėl to, ar tikrai reikia politinėms partijoms e, e, teikti finansavimą tuo atveju, jeigu e, iš jų tarpo nebūtinai jas finansuoti tada, kai yra bent vienas Europos parlamento narys iš tos partijos. finansavimas iš Europos Sąjungos lėšų yra, turėtų būti užtikrintas tarp tautinių lygmenių veikiam, veikiančioms politinėms partijoms ir taip pat nacionalinėms asamblėjoms. Taip, taip pat manau, kad mes turėtume pragmatiškai žiūrėti į šį klausimą ir kalbėti apie atitinkamas politinės jėgas. Taip pat turėtume kalbėti apie europinę politinių partijų dimenciją. O tai ar yra partijo, iš partijos e, nors vienas Europos parlamento narys, tai nėra esminis klausimas. Toliau dėl tų E, ribų, kiek lėšų galima skirti atitinkamoms kampanijoms. Tai taip pat yra labiau nacionalinis klausimas. Ir aš manau, kad čia reiktų atsižvelgti ir į tų valstybių, kuriuose nėra jokio limito, kiek lėšų galima skirti atitinkamoms kampanijoms e, argumentus. Taip pat manau, kad mes turėtume numatyti atitinkamas viršutinės ribas e, finansa, įvairių kampanijų finansavimui. Dėkuoju kolegai Da. Dabar žodis kolegai Jatermekiai. Kalbėsiu suomiškai šį kartą. Šis pranešimas yra tikrai svarbus ir reikalingas. Pranešėja tikrai gerai padirbėjo, ačiū jai už tai. ir aš tik keletą pastabų savo ruoštų pateiksiu. Kaip ir sakė ponas Daf, dėl to klausimo, kaip turėtumėm viską kontroliuoti ir, ir kas bus už tai atsakingas, kaip prižiūrėti, kad, kad Europos politinės partijos uh, iš tiesų atstovauja mūsų vertybėms, europinėms vertybėms. Iš tiesų reikia sutikti su tą mintimi, kad tai negali būti politinė institucija, tai negali būti Europos parlamentas ir tai negali būti šis komitetas, kuris bus už, už tas rytį atsakingas. Nes kaip mums būti pakankamai nepriklausomiems, nešališkiams, nešališkiams vertinant, mūsų konkurentų veiklą. Tai yra tiesiog jau, jau teisinė veikla, neparlamentinė veikla. Ir todėl jie turėtų užsimti komisija ar, ar teismas, bet tikrai ne parlamentas. O kalbant dar plačiau, reiktų turėti omenyje ir tai, kad jeigu, pavyzdžiui, pakeistumėm taisyklės vėliau, reikia turėti galvoje, kad parlamentas be abejo yra legitimumą gal suteikianti institucija. Tačiau mes neturėtumėm vykdyti būtent tų veiksmų, nes čia ne parlamento įgaliojimų sritis. O komisijos e, teksto projektas, manyčiau, dar nėra galutinis. Bet štai, pažiūrėjau, toks pakeitimas, jeigu būtų, negalėčiau jam pritarti. Kitas dalykas dėl nuostatų apie apmokestinimą įtraukimo į šį reglamentą. Nemanau, kad tai yra pagristas siūlymas. Mokes, apmokestinimas e, neturėtų patekti reglamento taikymo sritį. Ir dar komisijos pasiūlymas dėl fondų lankstumo ir dėl tinkamo fondų panaudojimo. Man atrodo, reikėtų dar nuodugniau ištirti šias rytį ir, ir jai skirtas taisyklės. Reikėtų įvertinti, ar, ar tos nuostatos yra pakankamai tikslios, o galbūt pernelyg daug viskas ir smarkiai reglamentuojama. Toliau dėl politinių kampanijų, dėl rinkiminių kampanijų pat finansavimo ir, ir dėl to klausimo, ar jos gali, ar tas finansavimas gali skirtis valstybėse narėse. Tai jau aišku nacionalinio reikmens klausimas, mes tiesiog žinome tą faktą, kad valstybėse narėse galioja skirtinga tvarka ir netgi pačiose valstybėse narė, dar jų, narėse, dar jų viduje gali egzistuoti skirtumų, tad reikės svarstyti. Dėkuoju kolegai. Jatermekė, aš norėčiau beje paprašyčiau kolegų leisti kolegai Šolts pasisakyti anksčiau, nes jam reikia anksčiau išeiti. Tad jeigu kolegos sutiktų, žodis kolegai Šolts. Ačiū, ponė pirmininkė, taip pat ačiū ir už supratimą. Iš tiesų, mažesnėse grupėse, mažesniuose formatuose dirbant, tai yra nemažas pranašumas toks dalykas. Dėl šio pranešimo, mano manimu, Jis yra labai svarbus, kadangi atkreipia dėmesį į tokius klausimus, kaip, kad, kaip pavyzdžiui, piliečius įtraukti į demokratinės politinės visuomenės kūrimą, kaip per rinkimų teisės užtikrinimą, susirinkimų, e, susibūrimų teisės užtikrinimą galime juos įtraukti į, į šitą europinį integracijos procesą ir jo ateitį. Ir mano manimu, tai turėtų vykti kiek įmanoma skaidriau ir aiškiau. Tai reiškia, ir čia sutikčiau su ponia Gurmai, kad nuostatos turėtų būti kiek įmanoma, papra, įmanoma paprastesnės, konkretesnės, aiškesnės. Jos turėtų būti labai mm, aiškiai suformuluotos tam, kad e, būtų galima labai paprastai tokią veiklą įsitraukti. Ir tai, mano manimu, reiškia, ir čia jau turiu apgailestauti dėl to, kad, pavyzdžiui, pirma, man atrodo, kad ponia Janako nepakankamai ryštingai į kai kuriuos klausimus ieškojo atsakymų, reikėtų daugiau skirti dėmesio tam klausimui dėl įvertinimo komis, e, komisijos numatyto Europos politinių partijų. Be abejo, jos turi būti teisiniai savarankiški subjektai pagal ES teisę, tačiau ta tokia dviejopa jų, jų padėtis ar statusas ir pripažinimas taip pat ir, ir nacionalinės teisės lygmenių. Įman pavyzdžiui, galbūt Belgijos teisę kaip atskaitos tašką. Tada ir vėl sistema komplikuojama. Ir man atrodo, mes čia kaip Europos parlamentas e, norėčiau išgirsti tuo klausimu ponios pranešėjos nuomonę, turėtume pasakyti, jog reikia savarankiško teisinio statuso Europos politinėms partijoms. Kitas dalykas, o kas pripažįsta Europos politinės partijas? Tai daro Europos parlamentas. Bet man atrodo, ta frazė pernelik aptaki, kas, kas tai yra Europos parlamentas. Ar sprendimą priims plenarinėje sesijoje balsuojantis nariai, ar tai bus, tarkime, Europos politinė partija ar ne, ar tai bus ta išminčių grupė, tada nebetenkame to skaidrumo reikalingo. Kaipgi mes tą nepasitikėjimą mažinsime iš tikrųjų politinę sistemą, jeigu čia nežengsime žingsnio. Man atrodo, reikės dar toliau padirbėti ir mūsų frakcija tikrai pateiks tą linkmę ir pasiūlymą dėl pakeitimo. Ir trečia pastaba susijusi su lygiateisiškumu politinių partijų dalyvaujančių rinkiminėje kampanijoje. Juk yra viena kitos konkurentės tam integraciniam procese ir dėl to manyčiau, kad 28-29 pakeitimai ar pasiūlymai dėl lėšų paskirstimo kaip tik ir nesusiję su um, lygių lėšų e, padalyjimu nes yra didesnės partijos, yra mažesnės partijos steigiamos ir čia reikėtų tą neproporcingą santyki kažkaip spręsti. Buvo 85 ir 15 procentinės dalys, dabar 90 ir 10 lik numatyta, taigi mažesnės partijos gautų daugiau Bet mano manimu, tiesiog galima būtų pasilikti prie dabartinio gal mechanizmo arba keisti, ką nors e, apskritai. Tad mes tikrai pateiksime dar atitinkamų pakeitimų irgi. Rola, Lula Enju. Dėkuoju, ponai Šulc. Dabar žodis e, kolega Enju. Thank you. Pone pirmininkė, dėkoju Norėčiau, kad šio komiteto nariai pagalvotų, ar iš tiesų mes turime įgaliojimus svarstyti šios klausimus. Manau, kad 2009 metais buvo pri, e, priimtas e, sprendimas, kad reikia europinių politinių partijų. Ta, priėmė, ta sprendimą priemė žmonės. Aš ne, negalvoju, kad buvo toksai sprendimas mūsų žmonių priimtas. Todėl manau, kad politinės partijos turėtų finansuoti pačios save. Aš esu nepriklausomos Junktinės karalystės partijos narys, jokip partijos narys ir mūsų partijos niekas nefinansuoja, mes patys save finansuojame. finansuojame Ir tas kriterijus, kad politinė, iš politinės partijos turėtų būti mažiausiai bent vienas Europos parlamento narys, man atrodo, kad Europos parlamentarai yra e, renkami pagal atskirą sistemą ir iš tiesų nėra sąžininga remti politinės partijas, jeigu juose yra bent vienas Europos e, parlamento narys, nes tokiu būdu mes turėsime tarsi mokamą atstovavimą Europos Sąjungoje. Nes iš tiesų žmonės remia atitinkamas politinės partijas ir negalvoja apie paramą iš Europos Sąjungos. E, manau, e, kad aš suprantu, kur slypi Andrius, e, Andrių abejonės. Jisai bijo, kad liberalai turės mažiau narių e, kitoje kadencijoje. Manau, kad reikia pasakyti, kad ES reikia e, skirti daugiau lėšų valstybėms narėms, bet tai nebus lengva. Ačiū. Honorable Brons. Ponas Brons. Yes. Dėkoju politinės partijos pagal savo prigimtį yra savanoriškos nepriklausomos organizacijos. Jos yra susikūrę savo narių iniciatyva, iniciatyva o ne valstybės iniciatyva. Ir e, iš tiesų būtų blogai, jeigu valstybė priimtų tokius sprendimus ir kištusi į privačius piliečių sprendimus. Ir manau, kad e, ta kliūtis, kurią partijos turėtų nugalėti, tos vadinamus e, m, finansavimo limitus bei registravimo kriterijus. Manau, kad e, registravimo kriterijus yra paprastai gyvendinti, siekiant išvengti, kad būtų užregistruotas dvi partijos, kurios turėtų tą patį pavadinimą. Tačiau, kalbant apie partijos registravimą, e, tai turėtų. Jeigu dar dėl kokių kitų priežasčių neleidžiama registruoti partijų, tai čia jau susidurėme su sovietiniu režimu. E, todėl negali jokia nacionalinė valdžia e, priversti partijų priimti kažkokius sprendimus arba priimti sprendimus už jas, nes tai jau yra totalitarinis režimas. E, ponas Dav, ponas, po, ponė Jetimaki e, pasisakė, aš e, galiu gerbti jų sprendimą, bet manau, kad partijų registravimo sistema turėtų būti visiškai nepriklausoma, tačiau faktas yra toks, kad kriterijus nustato atitinkami politikai čia, Europos parlamente, komisijoje ir taryboje. Ir yra labai svarbu, kad partijų finansavimas e, ne, nepaverstų tų partijų valstybės tarnau, ta, vergais. Dėkuoju, kolega Vylander. Dėkoju, ponė pirmininkė, aš tik noriu pabrėžti dar kartą tą mintį, kurią išsakė ir ponė pranešėja. Mes kalbam ne apie tai, kiek gaus kuri politinė partija, o apie tai, kas apskritai yra partija ir kaip galbūt partijos galėtų gauti finansavimą. Ir čia trumpai norėčiau dar paminėti tai, kad komisijos pasiūlyme pirmiausia, visų pirma, yra numatytas tam tikras disbalansas iš tikrųjų kartais yra labai detaliai apie vienus dalykus kalbama, o apie kitus jau pernelyg aptakiai. Tarkime, apie demokratiją kalbama labai aptakiai, o pranešėja paskui iš tai siūlo, kad, kad gal reikėtų skirti dėmesio lyčių lygybės principo užtikrinimui. Arba nekonkrečiai apie pinigus kalbama, o ponas Daf jau mini labai griežtas aiškės ribas. E, išlaidoms skirtas, pavyzdžiui, ir panašiai. Ir man atrodo, tai netitinka komisijos pasiūlymo ir dėl to nelabai tikriausiai tokie pakeitimai e, tuomet e, prasmingi. Šiaip, prane, šiaip pas, pats pasiūlymas ir pranešimas yra labai svarbus, nes čia yra žingsnis į Europos e, visuomenės kūrimą, į ėjimą į visuomenę. Ir tas tyrimas minėtas, mano manimu, turėtų mažiausiai būti pateikiamas bent pusę ES kalbų. Ir tai turėtų įvykti labai greitai. tą pranešimą tikrai reiktų, reiktų kiek manoma greičiau išversti, kadangi žmonės turi su juo susipažinti. Be to ten kalbama turėtų būti ir apie tai, kad ne tik Briuselėje partijos gali steigtis ir numatyti savo būstinės, bet ir kitur registruotis. E, ir dar vienas dalykas, man atrodo, per mažai pranešime yra kalbama apie klausimą, kas yra Europos politinė partija ir kada jai skiriamas finansavimas, kokiu atveju. Aš asmeniškai galvočiau, kad Europos politinės partijos statusas reiškia, jog nėra tai siejama su Europos parlamento nario narystė toje partijoje. Ir iš tikrųjų esminis klausimas yra tiesiog, ar ta partija nori dalyvauti rinkimuose Europos parlamentą ir organizuoti tinkamas rinkiminės kampanijas. Todėl turėtumėm žymiai gal žemesnį tą statusą numatyti galvojant apie formales kliūtis ar, ar, ar karteles ir jų iškelimą, tam, kad kurtų įsteigtus Europos politinės partijos. Ir tai neturėtų būti nuo Europos parlamento sprendimo priklausomas dalykas. Tiesiog turėtų įvykti formalus vertinimas to, ar partija atitinka kai kurios kriterijus. Man jokingai skamba mintis dėl to, kad parlamentas turi balsuoti apie tai, ar, ar partija yra politinė partija čia tas pats būtų kaip, kaip um, dėl Juzeino Bolto būtų sprendžiama, ar apskritai jam galima dalyvauti šimto metrų bėgime. Man atrodo, tokių dalykų reikia išvengti. Ir dėl to turėtumėm demokratinę struktūrą skatinti, struktūrą iš apačios į viršų, numatyti žemesnius formalius reikalavimus tam, kad partijos iš tiesų galėtų dalyvauti rinkimuose. O kitas aspektas yra klausimas dėl lėšų skirstimo. Čia reikėtų vertinti tai, ar, ar demokratinės struktūros įgyventintos, ar yra slaptų balsavimų nominuoti kandidatai. Man atrodo, taip turėtų atrodyti partija, idealiu atveju. Ar mes tą pasieksime, neaišku, bet uh, bet struktūrą reikėtų formuoti būtent tokiu būdu. Ir tai turėtų būti tiesiog formalus veiksmas. Ir nereikia ten nei Olafo, nei, nei auditorių rūmų nuomonė, apie kurias kalbama pranešime. Kam viso to reikia? Tiesiog, jeigu yra objektyvių pažeidimų, tada viskas keliauja prokuratūrai. Ir, ir Olafas e, čia daugiau nebeturi ką ir veikti, tiesiog gali identifikuoti nebent pažeidimą. Jeigu partijos konkuruoja dėl finansavimo teisingų būdų, tinkamų būdų. Tai yra tiesiog įprastinės administracinės procedūros, bet jeigu yra konstatuojama, konstatuojamas faktas, kad partija nebetitinka jai keliamų reikalavimų, tada nebeskiriamas finansavimas, bet tai nėra joks e, nusikaltimas. O jeigu jau yra kalbama iš tiesų apie kriminalinę veiklą kokią nors, tada viskas keliauja į prokuratūras ir jos tyria e, tas bylas. Dar dėl tų skiriamų lėšų dydžio. Tikrai um, klaidingą išvadą padarė ponas Šolts. Partijos turėtų gauti lėšų, o teisingumo teis, įgyvendinimas, teisingumo aspekto paisimas čia jau nebus sprendžiamas per rinkimus jeigu mes numatome aiškę žemutinę ribą ir skiriame mažesnės lėšas mažoms partijoms, tai nereikia suklysti darant išvadas. Jeigu yra numatoma žemutinė riba, tai tada kaip tik yra privilegijuojamos galbūt ir didesnės partijos, nes 90 ir 10 būtent tos dalys yra numatytos didesniems ir mažesniems partijoms. Dar dėl tos nuorodos į, į tai, kad e, negalima būtų tarpusavyje tartis e, dėl dalyvavimo rinkiminėje kampanijoje ir taip toliau ir panašiai kas čia per kriterijus apskritai? Kaip mes galime primesti partijoms e, tokias sąlygas ir, ir vadinti jas politiniais jaunukais? Iš tikrųjų, visos partijos turi tiesiog dalyvauti demokratinės valios formavimo procese, jos turi turėti tas galimybės. Ir čia visai nereikia kelti klausimą dėl to, ar kokia nors direktyva dėl gyvūnų gerovės užtikrinimo anksčiau ar vėliau, kurioje nors šalyje buvo įgyvendinta ar bus. Ir, ir, ir kad tik dėl to, tarkime, dabar ta partija toliau gali veiksmingai dalyvauti kampanijoje. Iš tikrųjų, nacionalinė partija gali padėti Europiniai politiniai partijai savo, jeigu yra kalbama apie rinkiminės kampanijos organizavimą. Nes, pažiūrėjau, man, pažiūrėjau, irgi svarbu, kad, kad e, savivaldybės koks nors politikas žinotų, kaip čia viskas vyksta, kad jis būtų susipažinęs tais procesais, kai vyksta rinkimai į Europos parlamentą, juk čia viskas bendra. Ir dar paskutinė mintis, nors aš esmės jau pasisakiau dėl kontroliuojančios institucijos, man atrodo, kad administracinius procesus turėtų vykdyti būtent administracija, o parlamentas kaip politinė institucija absoliučiai neturi turėti čia balso teisės. Mes numatome kaip teisėkuros e, proceso dalyvis tam tikrus teisės aktus ir pasakome, kad jeigu yra administracinio pobūdžio dalykai, tuomet juos ir sprendžia administracijos institucijos, o jeigu jau um, eina kalba apie kokius nors nusikaltimus, tada galima kreiptis į Olafą, į prokuratūras ir, ir taip toliau. E Dėkuoju. Dar kolega Efner buvo paprašęs žodžio. Gerbiami kolegos, ne pirmą kartą aptarėme šį klausimą komitete, todėl man atrodo, kad nereiktų užtęsti šių diskusijų, tačiau norėčiau atkreipti dėmesį į vieną aspektą, kurį minėjo dauguma kolegų ir kolega Vylandas norėčiau išreikšti savo um, nuostabą. Jau prieš pusantrų metų mes, man atrodo, apie tai išsamei diskutavome, kolega DAF dabar tarsi tą pačią linkmę pasisakė, e, išklausė visų ekspertų, mes visi tarsi e, tą pačią linkmę pasisakome, kad teisinė prasme reiktų e, finansinio, fina, e, finansinio klausimo, tai yra partijų finansavimo, nesijėti su partijų registravimu. E, manau, kad finansavimas galėtų būti priklausomas nuo partijos sėkmės tačiau partijos registravimo negalima sieti su partijos veiklos sėkme. Registravimas turėtų būti susijęs su faktinėmis e, sąlygomis, su politinė programa, su uh, e, kandidatu skaičiu ir jų norų dalyvauti, reiškiant politinę europinę valią. Ir tą reiktų labai aiškiai pabrėžti. Uh, Manau, kad mes dabar turime nubrėžti esminės gairias ir daug kas nuo to priklausys. priklausys nuo to priklausys, ar ES piliečiai, ar nevyriausybinės organizacijos sus, manys, kad mes norime sukurti uh, sąžiningą statutą, pagal kurį Europinė politinė partija e, turėtų būti tokia arena, kurioje pagal laisvą piliečių valią būtų nuspręsta, koks pasiūlymas yra sėkmingas, o koks ne. Todėl mes negalime e, griežtai riboti prieigos prie tos arenos. E, iš tiesų, esminis aspektas turėtų būti sėkmė sėkmės faktorius ir sprendimą turėtų priimti piliečiai. Negalime jau registracijai partijų taikyti to, tokių kriterijų, dėl kurių iš esmės turėtų spręsti piliečiai. Mes juk norėtume sukurti konkurencingą aplinką, norėtume, e, ne, nenorėtume juk. E, Politin, Europinės politinės partijos statutą suteikti tik tai tiem, tom partijom, kurios yra mums mielos arba uh, pa, praktiškai savo patiems, tik tai toms partijoms, kuriuose yra europarlamentarai. Mes turime e, neužkirsti kelio laisvai, laisvų politinių partijų kon, kon, konkurencijai. Aš tą nuolat e, aiškiai pabrėžiu ir dabar norėčiau griežtai pasakyti, čia mes esame ant pavojingo slengščio. Negalima e, painioti finansavimo ir registravimo aspektų. Registravimas yra susijęs su kažkokiais formaliais kriterijais, tai yra dalyvių skaičiumi, politinė programa e, ir panašiai. Esminis klausimas yra, ar yra politinė valia, noras dalyvauti politiniuose rinkimuose ir yra atitinkamos organizacinės sąlygos dalyvauti. Matau, kad E, politinį, e, kad manau, kad tai turėtų būti politinis sprendimas, aišku, jį būtų galima apskūsti teisme, tačiau esminį sprendimą dėl partijų registravimo turėtų priimti piliečiai, o kalbant apie partijų finansavimą, aš galiu pritarti e, pranešimo pasiūlymams ir čia jau galima jį sieti su partijos veiklos sėkme, bet partijos registravimui negalima e, taikyti tokių kriterijų. Mes teiksime savo pakeitimus, bet manau, kad mes turėtume e, šiame komitete sutarti, kas, kas yra ta europinė demokratija kad ji atitiktų šitą pavadinimą. Todėl mes turime suvokti, kad mes čia kūrėme statutą, kuris susijęs ne su mūsų asmeniniais interesais. Mes turime e, sukurti tokį statutą, kuris užtikrintų sąžiningą partijų kovą, o ne. Ir negali būti, kad esminė sąlyga dalyvauti toje politinėje kovoje e, būtų e, europarlamentarų skaičius ir galiausiai e, dalyvavimas referendumuose. E, čia vėlgi, kur yra ta riba, jeigu partijos prezidiumas e, priema sprendimą, nes mano, kad ta, atitinkamas referendumas yra Europos intereso klausimas, ar tada negalima e, klijuoti plakatų, pareikšti savo nuomonės diskusijose. man susirūpinimą kelia tas ribojimas e, kriterijų ir to, tas apribojimas tokia lengva ranka, e, nes aš nelabai įsivaizduoju, kaip praktikoje tą bus galima gyvendinti. Ir Aš, kaip jau minėjau, šiek tiek laikausi kitos nuomonės dėl finansavimo ribų, negu prieš mane kalbėjęs kolega. Man atrodo, kad yra labai svarbu tam tikrą sumą pinigų e, numatyti e, kaip avansą busimai veiklai, o kitą e, finansinę, finansų dalį e, susijęti su e, pasiekta sėkme rinkimuose ir man atrodo tas skirtumas 85 5 ir 15 procentų yra geresnis negu 90 ir 10, nes manau, kad tas 85 ir 15 santykis labiau atitinka e, sąžiningą konkurenciją vienodomis sąlygomis. Kad diskusijos nelabai neišsitęstų, aš jau baigsiu savo pasisakymą, nors dar turėčiau pastabų, mes pateiksime savo pakeitimus. Ačiū. Bene, e, allora. Dėkui. Tuomet e, kolegė Gurmai galbūt norės reaguoti. Atsiprašau, sako pirmininkas, šiandien, šiandien darau visokiausių klaidų. Taip dabar iš tikrųjų galbūt per daug dėmesio skiriau. Jums, aišku, ponė Janaku galės reaguoti ir ponas Guerriero, jeigu nori ką nors pakomentuoti, tai galėtų tai padaryti. O paskui e, ponia Gurmai jau apibendrinimui gaus žodį. presidente. Jo eh, not... Dėkuoju, ponė pirmininkė. Nelabai ką galiu pridurti prie to, kas buvo ką tik pasakyta. Kaip aš sakiau anksčiau, turime laukti, kad Janako pranešimas būtų priimtas ir tuomet matysim, kokios yra jo pasiekmes finansiniam reglamentui. Kol kas biudžeto komitetas ir mes patys padarysime viską, kad finansinis reglamentas būtų suderintas su panios Janako pranešimo turiniu. Prieš suteikdamas žodį kolegai Janako norėčiau e, pabrėžti, jog tai labai svarbi tema. Ir mes e, turime veikti labai greitai, jeigu norime pasiekti e, sutarimo e, kadangi tai yra finansinio pobūdžio nuostatos. Antras dalykas, pagrindinė problema, man atrodo, yra užtikrinti, kad tos partijos iš tikrųjų būtų europinės partijos, kad tai nebūtų kažkokių nacionalinių partijų suma. Nacionalinės partijos, kurios laikytų Europą tokia vieta, kurioje yra ginami nacionaliniai interesai turėtume užtikrinti, kad tai yra iš tikrųjų partijos, kurios siekia integracijos ir siekia įgyventi Europos projektą. Ir tai turėtų būti nepaprasta partijų suma, o tam tikra sintezė. Tad turime galvoti apie tai. Aišku, galbūt dabar nenumatysim visų konkrečių detalių, tačiau turim galvoti apie tai, kaip atskirti uh, rinkiminės funkcijas nuo kitų partijų e, funkcijų. Turim galvoti apie paramą per rinkimus, taip pat turim galvoti apie partijų ryšius su visuomenė, su visuomenės e, įtikinimu, jog jų programa yra tinkama ir aišku, rinkiminiai laikotarpiai šiame kontekste yra ypač svarbus, tad turime pagalvoti, apie tai ir pagalvoti apie visišką laisvę, kuri užtikrinama kuriant partiją, tačiau pagalvoti ir apie priežaros tam tikrus aspektus, apie tam tikrą kontrolę. Bet e, iš tikrųjų tai yra svarbus e, klausimai. Mes esame surengę seminarą politinių klausimų tema. Kolega Vyland e, beje buvo pateikęs e, pasiūlymą išversti į visas e, kalbas. Dabar kolega Gurmai. Tavarmai. Dėkoju, ponė pirmininkė. Dėkoju kolegams už komentarus ir dėkoju poniai Gurmai už jos e, konstruktyvius e, pastebėjimus ir už malonius žodžius. Aš supratau, kas jums kelia nerimo. jums kelia nerimo partijų registravimas, registras. Jūs e, norite žinoti, kaip konkrečiai visą tai vyks ir taip pat e, jūs e, norite žinoti, kaip piliečiai galės pateikti skundus, kaip visą tai vyks procedūriniu požiūriu, kaip bus įtvirtinama demokratija šiame kontekste. Būtent todėl aš manau, kad AFKO komiteto e, nuomonės ir, ir sutarimo siekimas, taip pat e, darbo grupės, kuri buvo minėta, bei teisingumo e, teismas čia suvaidins tam tikrą vaidmenį. Aš manau, kad čia taip pat kyla ir pasitikėjimo klausimas. Aišku, teisingumo teismas gali visus ginčius uh, išspręsti ginčius susijusius su politinėmis partijomis. Dabar kai kurie kolegos e, sako, jog šituos mes neturėtume kištis į šitos klausimus, tačiau Briuselėje yra daug politinių partijų, kurios veikia kaip nevyriausybinės organizacijos, tos partijos moka mokesčius. Čia mes kalbame apie europinės partijas. Tos europinės partijos egzistuoja, yra tokių partijų. Ir reikia numatyti jų veikimui tam tikras taisyklės. Taip pat čia kyla klausimas dėl juridinio asmens statuso. Tas reglamentas bus privalomas. Tad tai, kas nebus reglamentuojama šitame reglamente, bus reglamentuojama nacionaliniu lygmeniu, jeigu partija veiks E, kurioje nors valstybėje narėje. Tad, tada e, tie reglamente nenumentyti dalykai bus reglamentuojami tos valstybės e, narės, kurioje veiks e, partija. Ir tuo būdu priklausom to, kur bus partija, Ispanija, Portugalija ar kitur, atitinkamai Portugalija, Ispanija ar kita valstybė narė reglamentuos tos dalykus. Bet kuriuo atveju europinių, europinių lygmenių lieka ir toliau galimybė, teisėkuros galimybė, todėl neturėtų būti nuogastavimo dėl šitų dalykų. Visose valstybėse narėse yra teisės aktų reglamentuojančių partijų veikla, tačiau aišku, tai jau yra kita tema Europos partijos Europinės partijos turi turėti specialų statusą, parlamentas e, norėjo jį suteikti jau senai ir tos partijos, aišku, turi e, siekti įtvirtinti demokratinės ir europinės vertybės, jeigu kai kurios politinės jėgos nenori to daryti, ir nesirėmė europinėmis vertybėmis, tai aišku, tos partijos turi teisę egzistuoti taip pat ir tos partijos turi teisę e, sakyti tai, tai, ką mano esant reikalinga e, sakyti, bet jeigu tos partijos yra antidemokratinio pobūdžio, tai tuomet šis aspektas turėtų būti vertinamas ir man atrodo, jog mes turime e, visas reikalingas priemonės, kad galėtume atlikti tokį vertinimą. Kalbant apie fiskalinius aspektus dabar, tai jau yra kita tema. Visa tai, kas yra nenumatyta reglamente, galės būti reglamentuojama valstybių narių lygmenių. Ir beje, taip yra daroma įvairiose srityse. Tai nėra kažkokia naujovė. Bet politinės partijos turi, kaip galima labiau atitikti ES vertybės ir principus ir turi veikti skaidriai. Ir kadangi mes turim tam tikrų priemonių, įgalinančių mums patikrinti tą skaidrumą, tai manau, kad čia problemų nekyla. Finansavimas, dėl, dėl finansavimo. Uh, iš principo nekyla e, klausimų. Klausimų galbūt kyla dėl Europos teisinio e, statuso adekvataus. Nes e, būtent tai suteiktų toms partijoms papildomo svorio, papildomos vertės, kadangi Tos partijos yra politinio pabudžio organizacijos, tačiau neturi juridinės mens statuso. Ir jeigu jos turėtų juridinį, juridinės mens statusą, tai sustiprintų jas ir manau, kad Europos piliečiams tai taip pat būtų naudinga, nes būtent tie piliečiai ir tampa šių partijų nariais. Tuo tarpu dabar Europos piliečiai visiškai nežino, kas e, ir ką sprendžia šitame kontekste. Aišku, mano valstybėje dėl ekonominės krizės piliečiai labai daug ką sužinojo per pastaruosius trejus metus, tačiau kitose valstybėse dar labai daug kas lieka neaišku, kaip priimami sprendimai Europos lygmenių, kaip visa tai funkcionuoja ir manau, kad Europinės partijos kaip tik tai turi aiškinti piliečiams, kokia yra realybė, kaip veikia Europos Sąjunga paprastai yra neigiamai žiūrima į viską, kas ateina iš Briuselio ir teigiamiau yra žiūrima į tai, kas ateina iš nacionalinio lygmens. Aš manau, kad tos europinės partijos galėtų e, padėti spręsti šitas problemas. Dėl to reikia aiškaus juridinio statuso ir tai galėtų sustiprinti tas e, partijas. Dėkuoju Jums už komentarus. Jūsų komentarus atsižvelgsiu e, koreguodama tekstą. Ir manau, kad mums e, pavyks pasiekti konsensusą tiek e, mūsų komiteto lygmenių, tiek e, derantys su komisija ir taryba. Dėkoju, ponė Janaku. Jūsų e, komentarai buvo labai turiningi ir svarbus ir apskritai šita tema yra labai svarbi. Pakeitimų pateikimo terminas 17 sausio, o balsuosime 19 vasario. Na ir jeigu norime pabaigti šio klausimo svarstymą per šio e, parlamento kadenciją, tai turime veikti pagal šį grafiką. Toliau, e, demografinės, demografinė statistika. Aš esu aš pats pranešėsiu to klausimu ir siūlau ne balsuoti, kaip anksčiau buvome numatę. Nežinau, ar turėtume dar keistis nuomonėmis šituo klausimu. Nes e, bent jau, kaip aš suprantu, čia yra du pagrindiniai klausimai. Pirmas e, klausimas yra pats svarbiausias. Tai yra demografinio pabudžio statistikos duomenų, duomenų poveikis institucijoms. Uh, Tai yra susiję su balsavimu taryboje, per vadovų tarybą, taip pat ir tai e, susiję su parlamento sudėtimi, Europos parlamento sudėtimi. Ir aišku, tai gali turėti tiesioginį, tiesioginį poveikį ir kitoms e, sritims. Ir turime to būdu aiškintis, kaip bus paveiktos institucijos. Mes turime įvertinti šių statistinių duomenų rinkimo metodiką. Mes žinome, kad dabar oficialiai jau yra e, renkami statistiniai duomenys Eurostato pagal tam tikrą metodiką. Taip pat e, turime galvoti apie tai, kuo yra remiamasi, ar gyvenamąją vietą, gyvenamosios vietos principu ar kitais principais, nes gyvenamosios vietos e, principo apibrėžimas nėra vienodai suprantamas e, visose valstybėse narėse. E, gali būti taip pat remiamasi interesų centru. Tad e, iškyla čia iš tikrųjų tam tikrų netitikimų ir tam tikros sumaišties dėl e, gyvenamosios vietos termino apibrėžimo ir aš manau, kad mes turėtume dar giliau pagalvoti apie šitos aspektus. Bet, aišku, bet kuriuo atveju turime atidėti vėlesniam laikui balsavimą ir turime siekti kaip galima platesnio sutarimo dėl e, to e, pakeitimo. Ir dabar nebesuklysiu, sakydamas pavardę, sakysiu nebe Janako, bet Gurmai, tad žodis poniai Gurmai. Ačiū tikriausiai aš užimu tam tikrą vietą, matyt, jūsų širdyje, ar ne? Ir dėl to man čia toks e, draugingas esate. Dabar pirmiausia, aišku, sureaguosiu į pirmininko komentarus. Manau, kad e, labai gera mintis yra atidėti galutinį terminą, kad turėtumėm daugiau laiko padiskutuoti dėl šios nuomonės tikslių statistinių duomenų rinkimas ES mastu yra iš tiesų dalykas, kuris labai pasitarnaus teritoriniai ir, ir kitokio pobūdžio integracijai bei sanglaudai Europoje. Ypač jeigu kalbėsime apie regionus ar, ar šalis, kur pastebimi labai intensyvus imigrantų ar migracijos srautai. Mes jau nekartą esame tuos aspektus aptarę. Taip pat reikėtų atsižvelgti į kai kurių valstybių narių specifiškumą ar ypatumus. Dabar matome taip pat akivaizdžiai, kad e, tie skaičiai, tie duomenys turės tiesioginės įtakos tam, kaip yra atstovaujama šalims ES institucijose, parlamente, taryboje taip pat. Dėl to manau, kad ne vien šis pranešimas yra esminis šioje srityje, nes reikia tiesiog visuomet labai nuodugniai pagalvoti apie politinio pobūdžio poveikį. Ačiū toliau, ponas Tarkovskis. Well, Aš tikrai nenoriu pradėti vėl iš naujo visos tos diskusijos, apie ką jau kalbėjome praėjusį kartą išsamei. Tiesiog paminėsiu tai, kad yra du kompromisiniai pasiūlymai pateikti ir, ir manyčiau, kad pono Kazinio pasiūlymas yra aiškesnis, logiškesnis. Einama tinkama linkme, galbūt ir, ir, ir kitam pakeitime, bet man atrodo, kad, kad tiesiog jis kelia šiek tiek daugiau painiavos. Tad turint galvoje visus argumentus, svarbiausias dalykas yra užtikrinti AFKO komiteto prerogatyvas, kai eina kalba apie, apie statistinių duomenų uh, E, rinkimą ir tvarkymą tų duomenų. Taigi esminis klausimas yra tiesiog gal susėsti, pabandyti apjungti tuos tos kompromisinius variantus, galbūt priartinti labiau prie pono kazinio formuluočių. Man atrodo, ten esminių skirtumų nėra. Ži visi puikiai susipažinęs argumentais ir, ir dėl to, man atrodo, galėsime aiškiai dėl jų nuspręsti. Planas Agni toliau. Ačiū, ponė pirmininkė. Čia ir vėl dar viena galimybė sutaupyti, nes e, iš tiesų kainuoja rinkti tos duomenis. Ar mes turime tiek pinigų mano šalyje, Junktinėje karalystėje? Yra iš tikrųjų tapę labai sudėtinga jau nustatyti, ar žmogus gyvena toje šalyje ar ne. Mes apskritai jau nebežinome, kokie yra migrantų srautai. Mes e, privalome toliau statyti e, gyvenvietės, jas plėsti, netgi yra domenų apie tai, kad, pavyzdžiui, kas septynės minutės turėtų atsirasti naujas namas Junktinėje karalystėje, kad visi turėtų pakankamai vietos čia gyventi. Bet vis dėlto labai yra patrauklus dalykas ar, ar viliojantis dalykas ir keisti skaičius, šiek tiek juos e, vieną ar linkme pagražinti. Kaip žinoti, kad tie duomenys yra patikimi? Vadinasi, galima tiesiog būti suklaidintam labai greitai. E, kolega štai iš Vengrijos. Neseniai paliko salę, jis puikiai kalba angliškai, bet vis dėlto, man atrodo, jeigu teisingai suprantu viską, Transilvanijoje gyvenantis piliečiai, asmenys gali būti netgi du kartus įtraukiami į statistiką, kaip, kaip Rumunijos ir kaip Vengrijos gal e, piliečiai, nežinau tiksliai, bet vis dėlto tokių keblumų gali būti. Taip pat be abejo statistiniai duomenys neretai yra sunkiai palyginami. Nebūtinai kiekvienas žmogus ekonomiškai tiek pat prisidės prie, prie jos kūrimo, kiek, kiek ir kitas. Taigi turėtume apie tai pagalvoti. Allora, prendo atto delle vostre considerazioni. Pasižymėjau jūsų komentarus, pabandysime ieškoti kompromisinio sprendimo tardamėsi tarpusavyje. 21 sausio vyks kitas posėdis ir e, tikimės, kad e, pavyks mums iki to e, laiko susitarsti. Dėkoju. Na, o dabar pereiname prie kito darbo tvarkės punkto. Tas kitas punktas yra pakankamai svarbus. Tai yra daugia pakopis valdymas Europos Sąjungoje. Čaškovski ir Goltieri. Du, du pranešėjai yra šito klausimo, esame jau diskutavę nemažai šią temą. Šiandien yra anglų kalba pateiktas pirmasis darbo dokumentas ir norėčiau dabar suteikti žodį pranešėjams. Pirmiausiai ponui Čaškovskijai. We've talked, we've talked about... Mm, Dar kartą, ponė pirmininkė, mes jau du kartus, o gal net tris kartus aptarėme šitą pranešimą ir mūsų intencijos atrodo yra labai aiškios, todėl nenorėčiau daryti ilgos, ilgo įvado. Jūs turite dokumentą visi, tai yra pirmasis darbinis dokumentas ir manau, kad mes jau esame gerai pasirengę tam darbui, kuris mūsų laukia. Taigi turime iš pradžių pradėti nu, savo darbą nuo šito darbinio dokumento, paskui keliauti prie pranešimo projekto. Reikia išsiaiškinti e, visą koncepciją. Mes čia kalbame apie daugia pakopį valdymą. Tai reiškia, kad mes kalbame apie e, valdymą nuo vietos ligmens. Mes taip pat norime e, mobilizuoti galimybės, kurias suteikia egzistuojančios sutartis ir pabandyti atsakyti į klausimą, kaip mes galėtume e, spręsti tą situaciją, kuomet valstybės narės pasirenka skirtingas integracijas, integracijos lygmenis ir kaip mes galime uh, remdamiesi egzistuojančiomis ES sutartimis pagerinti valdyseną ES. Mes ieškome teisinio pagrindo, kuris padėtų e, pagilinti Europos pinigų sąjungą pagal egzistuojančias sutartis, tačiau tai yra tarsi toks judantis taikinys. Mes esame padarę, e, jau priėmę tam tikrų sprendimų ir, ir, ir taryboje taip pat yra priimta sprendimų, tačiau kol kas reiktų išsiaiškinti, koks potencialas slypi ir reiktų išsiaiškinti, ar e, tie sprendimai įmanomi nekeičiant sutarčių, nes kai kurie iš tų sprendimų yra gana prieštaringi. E, taip pat mes turime kalbėti apie fiskalinius pajėgumus. Ir paskutinės tarybos sprendimas yra toks, kad mes matome, kad situacija tampa sudėtingesnė, negu iš pradžių mane Europos komisija, kalbant apie fiskalinį paktą ir ES teisės nuostatas, jeigu mes norime įgyvendinti parlamento prioritetus, jeigu tas fiskalinis paktas taps realybę, kas tikriausiai atsitiks, tai mes turime e, nustaty, e, suformuluoti tokias nuostatas, kad jisai taptų e, Europos teisės dalimi, o ne įtakoti tos teisės susiskaldimą ar naujų institucijų kūrimą. E, taip pat mes čia e, turime remtis Taisono pranešimu, e, kuris pateikė tikrai puikią nuomonę, nors iš tiesų ne į visus to pranešimo aspektus atsižvelgia ekon, ekon komitetas. Toliau žvelgiant į ateitį, aš manau, kad čia reiktų labiau pamatyti, pasvarstyti ir todėl aš laukiu komentarų, e, bet manau, kad vienas svarbiausių aspektų ir vienas tokių prieštaringiausių aspektų tai yra penktas punktas, e, kur yra kalbama apie tai, kas tik iš tiesų bus ateityje, kas laukia ES ateityje. E, ar mes kalbėsime čia apie sutarties keitimą, ar kaip spręsime susidariusias problemas. Ir svarbiausias dalykas, e, ir aš norėčiau pabrėžti, kad mes ne, nenorime, kad valstybės narės būtų skirstomas kažkokias dirbtinas kategorijas, kad jų ūkio vystimasis turėtų būti dinamiškas ir natūralus procesas. Tačiau vis tiek bandome šiek tiek pažvelgti į ateitį ir bandome e, e, taikyti e, ES teisės nuostatas e, e, ir pagal jas vertinti valstybių narių ekonomikos vystimasi. Tačiau jeigu mes pasižiūrėsime į komisijos e, pateiktą pasiūlymą, e, ir e, pono Van Rompojaus laišką ir jeigu atsižvelgsime į tai, kas įvyko taryboje, tai matome, kad šitie klausimai yra tikrai nelengvi, į juos nėra atsakymų, kol kas nėra atsakymų ir kol kas yra neaiški e, sutarties ateitis ir dalis mūsų dokumento yra skirta būtent galimam sutarties keitimui. Tai yra dilema, nes iš vienos pusės mes turime spręsti Europos pinigų sąjungos institucinės sąrangos klausimą, tačiau nesigilinant, e, labai nesigilinant į specifiką, e, mes deramės su ekon komitetu, tačiau mes e, norime, nesigilindami į ekonominės detalės, vis tiek išlikti rimti toje diskusijoje turėti rimtus argumentus, todėl esminis dalykas, ką, ką turėtų atsakyti mūsų komitetas, kiek giliai mes gilinsimės į detalės, ypač kalbėdami apie tą ateitį. Ir e, paskutinėje e, pranešimo ar dokumento dalyje mes kalbame apie e, galimą sutarties keitimą ateityje ir mes e, ir kyla klausimas, ar čia reiktų dar um, iškelti ar paliesti tas e, bendras abejonės, kurios vyrauja dėl tos ateities. Dėkoju. Dėkoju, ponai Češkovskai, dabar žodis kolegai Gualtieri. Dėkoju. Šis darbo dokumentas, beje, Dėkuoju AFKO sekretariatui už jo pateikimą. Šis dokumentas e, apima tą medžiagą, kurią mes e, parengėme dirbdami šito klausimu per pastarosius keletą mėnesių. Mes diskutavome apie Vyringa taip pat e, apie, taip pat e, prie mūsų darbo prisidėjo kai kurie konstitucijos ekspertai. E, Taisen pranešimas šiame kontekste yra taip pat paminėtinas ir man atrodo, kad visa šita medžiaga yra išdėstyta pakankamai nuosekliai. Mes uh, to būdu, manau, e, iškristalizavom čia tam tikrus dalykus, kurie yra tam tikras e, siūlas dabar, kurio, kurio galime laikytis. Ir tam tikras darbo pagrindas. Aišku, yra čia tam tikrų e, aspektų, dėl kurių e, turėsime dar. E, pagalvoti, ką mes e, renkamės, e, kai ką turėsim e, apibendrinti, kuomet išsiaiškinsime tokią pakopio valdymo savoką ir klausimas ir kuomet išspręsime problemas su tuo susijusias, tai yra kaip e, dabartinę sąrangą galėsime įtalpinti į tas e, taisyklės ir galvosime apie išorinę ir vidinę integraciją bei apie pusiausvėros įtvirtinimą kompetencijų pasidalymo klausimų bei užtikrinant pusiausvėrą tarp institucijų. Tas uh, dviejopas tikslas - integracija ir plėtojimas, ir taip pat e, galvojimas apie demokratinį legitimumą ir apie veiksmingumą. Visi šitie dalykai yra susiję, yra e, skirtingos e, to paties medalio pusės demokratinis e, legitimumas yra, aišku, susijęs ir su ekonominio valdymo veiksmingumu. Ir todėl, siekiant tikslų šiame kontekste, mes e, susidurėm su tam tikromis dilemomis. Visų pirma, čia kyla klausimas dėl būtinybės išlaikyti daugia pakopį valdymą ir tokį uh, modelį bei e, ekonom, kurti ekonominę ir pinigų sąjungą, užtikrinant teisinę pusiausvyrą Europos Sąjungoje. Tai būtų toks svarbiausias mūsų pasirinkimas ir kryptis ir būtent tai mes siūlome. Kitas aspektas yra e, tai, kuria kryptimi dabar eina vadovų taryba ir apskritai Europos Sąjunga. Man atrodo, kad kitas e, svarbus klausimas čia yra toks, kaip mes galime užtikrinti tą dviejopą integraciją bei vystimą, plėtojimą. Todėl mes e, norime, kad e, mūsų parinktas pereinamojo laikotarpio modelis būtų įtvirtintas, pasinaudojant maksimaliai galimybėmis, kurias numato sutartis viena vertus, o kita vertus keliant e, sutarčių reformos klausimą. Aišku, Taip pat e, ir politinio vertinimo klausimas kyla ir mūsų parlamentui, ir mūsų komitetui. Nes e, Europos komisija e, turi pateikti reformos pasiūlymus iki kadencijos pabaigos. Tad formaliai mūsų pasiūlymas yra dėl sutarčių keitimo pasiūlymas, bet e, komisija paskui e, diskutuos konkrečiau šitais aspektais, būtent ką konkrečiai reikia keisti sutartyse jau pagal formalę e, teisėkros iniciatyvos procedūrą iš komisijos pusės ir, aišku, dalyvaujant atitinkamai ir parlamento. Jau kalbant dabar apie turinio dalykus, aš manau, kad e, mūsų atliktas darbas, e, turiu galvoje ir Tyson pranešimą, pakankamai smarkiai pagilino daugelį aspektų ir e, mes pabrėžiam tai, kas yra įmanoma pagal dabar galiojančias nuostatas. Bet kalbant apie tolesnį šių aspektų gilinimą ir apie išteklių diferencijavimą, ne tik tai kalbu apie pačias taisyklės, tai manau, kad e, mūsų matymas, kurį mes pabrėžėme jau nuo pat pradžios, tai yra turiu galvoje pasirinkimą tarp e, egzistuojančių dviejų e, teisinių variantų ir e, Tyson e, pranešime mūsų požiūris e, yra perinamas. Turiu galvoje biudžetinius dalykus ir, ir, ir, ir teisinius. Tačiau, aišku, turėsime toliau gilinti šitos, šitos aspektus. Ir kitas klausimas, kurį, kurio galbūt šiandien neaptarsime iki galo. Uh, aš jį tik tai paprasčiausiai paminėsiu, tai yra poveikio parlamentui ar pasiekmių parlamentui aspektas. Per mininkų suėgą buvo apie tai kalbama ir taip pat dabar vyksta diskusija dėl pakomitečio, kuris dirbtų ekonomikos ir pinigų sąjungos kontekste. Tai yra tema kurią AFKO komitetas taip pat turi e, pateikti savo, savo nuomonę, naudodamasi savo prerogatyvomis. Ir aišku, šis aspektas turi taip pat būti apimtas mūsų pranešimo. Toliau santykiais nacionaliniais parlamentais. Ir beje pasakysiu, jog vadovų taryba pakankamai teigiamai e, reagavo į kai kurios iš mūsų pateiktos e, e, iš mūsų pateik, kai kurios iš mūsų pateiktų pakeitimų. Ir manau, kad e, tas ta parlamentinė struktūra bus tam tikras diskusijų formas ir beje, vadovų taryba nori, kad Europos parlamentas kartu su nacionaliniais parlamentais e, apibrėžtų to e, parlamentinio bendradarbiavimo sąlygas. Tai dabar aš nenoriu per daug e, gilintis į detalės šitą temą. Čia, aišku, pati jautriausia, delikačiausia dalis yra susijusi su sutarčių reforma, sutarčių keitimu. Manau, kad čia mes turime atlikti didžiausią darbą, gilindami šitos aspektus, tačiau čia jau galima kalbėti dabar apie tris pagrindinės e, temas. Visų pirma, kompetencijos, kompetencija, kompetencijos pasiskirstimas, 3-5 e, straipsnį paskui e, kon konkretus e, aspektai minimi e, ekonominės politikos kontekste, procedūriniai klausimai, pusiausvėra tarp institucijų, perimas prie bendro sprendimo procedūros platesnio taikinimo ir trečioji temų grupė būtų susijusi su finansiniais dalykais, nusavi ištekliai, biudžetas. Tad manau, kad e, turime pateikti konkrečių pasiūlymų visais šitais klausimais. Ir kurią linkme turime e, eiti ne federalizmo linkme, sakyčiau, bet e, turėtume eiti į laipsnišką ėjimą federalizmo link lengvo tipo federacijos e, link. Tai kol kas būtų tiek, o paskui manau, kad kolegos papildys mane. Dėkuoju kolegai Gualtieri. Pone Etelmech paprašė žodžio. Kiitoksia puheenjohtaja. Tämä on Dėkuoju, ponė pirmininkė. Tai iš tiesų labai svarbus pranešimas. Mes tikrai čia turime ties kuo pamastyti. Norėčiau išskirti keletą svarbių aspektų ir visų pirma norėčiau pabrėžti, kad labai svarbus čia sąjungos aspektas šiame pranešime. Mes turime pabrėžti, kad ES tik tuomet yra stipri, kai visi veikiame iš vien. Mm, pastaruoju metu atsirado įvairios grupuotės ir mes turėtume vis tik laikytis tokios pozicijos Europos parlamente, kad Europos Sąjunga turėtų laikytis iš vien ir tik laikydamas iš vien siekti pažangos, nes Tame slypi mūsų stiprybė ir ypač mes turėtume būti vieningi, kai veikiame pasaulio lygmenių. Taip pat norėčiau priminti komisijos poziciją. Šiuo metu komisijos pozicija tarsi susilpnėjo. Ir jeigu mes pažvelgsime į mm, praėjusių dviejų tarybų išvadas e, buvo suformuotos užduotis e, pirmininkaujančiai valstybei taryboje, bet ne komisijai. Todėl mes turime ir toliau laikytis tos pozicijos, kad pagrindinė iniciatyva e, turėtų būti komisijos prerogatyva ir turime siekti geresnio tarp vyriausybinio bendradarbiavimo. Toliau dėl galimo sutarties keitimo. Aš tai siečiau, aš, tai, aš norėčiau, kad šitas klausimas būtų paliktas atviras. E, prieš e, suteikdami įgaliojimus ES bet kokiame ligmenyje mes turime siekti didesnio atvirumo. Tam nereikia keisti sutarties. E, mums galbūt čia labiau reikia politinės valios priimti atvirus sprendimus ar atvirai priimti sprendimus, kad e, tuos e, mūsų sprendimus galėtų sekti e, piliečiai, tai yra patys sprendimų prieimimo procesą. Pateiksiu vieną pavyzdį. Buvo aptariamas ES biudžetas, vyko diskusijos, buvo kalbama apie ilgalaikį finansavimą. Piliečiai, spauda, Europos parlamento nariai, niekas iš šių mano paminėtų grupių negalėjo sekti to, to proceso, negalėjo žinoti, kokie e, sprendimai priimami dėl biudžeto. Todėl galbūt mes turėtume e, pabrėžti, kad e, ir parašyti aiškiai, kad pavyzdžiui e, biudžetas artimiausių septyniarių metų buvo nustatytas visiškai neatvirame, o uždarame procese ir yra daug kitų klausimų, e, kurie e, yra aktualūs mums visiems, kurie priimami neatvirai. Pavyzdžiui, kalbame apie, galime kalbėti apie sprendimus komitetuose, kuomet daromi kompromisiniai sprendimai, jie priimami visai ne komitete, o jie priimami kažkur kitur. E, ir čia nėra jokio e, atviro proceso, tik tai e, balsavimas vyksta atvirai. Taigi šitas slaptas sprendimų prieimimas yra tikrai didžiulė problema ir aš e, manau, kad tai yra ES gėda ir mes turime spręsti šią problemą. Taigi, Manau, kad mums reikia visų pirma siekti atvirumo visose e, lygmenyse. Prisiminkime e, balsavimus, praėjusio ketvirtadienio balsavimus plenarnėje mūsų parlamento sesijoje. Buvo, e, buvo aiškus, aiški balsų dauguma, 400 buvo už, 100 ar buvo prieš, e, o pirmininkas supainiojo tuos skaičius ir niekas nepaprašė pakartoti balsavimo. Mes žinome, kad įvyksta tokios klaidos, tokie nesusipratimai, bet iš tiesų taip neturėtų būti. Negali būti taip, kad mes keliame rankas, balsuojame, o pirmininkas tiesiog spėjimo būdu, būdu parašo rezultatus. Jeigu mes norime, kad būtų ES primami, aiškiai priemami sprendimai, mes turime spręsti šias problemas, turėtume rasti tokių problemų sprendimą. Tik tai jeigu mes sukursime atvirą sprendimų prieimimo procedūrą visuose ES lygmenyse, mes galėsime aiškiai siekti savo tikslų, o ne anksčiau. Taigi, bet kokiu atveju E, manau, kad atvirumas yra pagrindinė demokratijos sąlyga. Ačiū. Merci, cher e, collègue. La... Dėkuoju, mėly kolegos. Dabar žodis ponui Bronks. Kalbėtojas kalba neįsijungęs mikrofoną. The document says fairly succinctly here that Čia dokumente visai teisingai pasakyta, kad daugia bakopis valdymas reiškia tokį valdymą ES, e, kuris tampa įmanomas ar kuris yra specifinis dėl į, įvairių e, greičių, kuriais yra valdoma Europos Sąjunga. Beje, ne visos valstybės narės privalo laikytis tam tikrų teisės aktų pagal tą daugia pakopį valdymą, jeigu nedalyvauja kuriame nors projekte. Pirmininkas Šulc, e, regis interviu, gruodžio 7 dienos Financial Times laikraštyje sakė, kad e, ekonomikos ir pinigų reikalų komitetas iš tikrųjų nebeturėtų būti atsakingas už Europos centrinio banko, bankų sąjungos ir eurozonos e, klausimus ir kad tą kompetenciją reikėtų paskirti naujam forumui, e, apimtų, kuris apimtų Europos parlamento narius, išskyrus tuos, kurie yra iš Junktinės karalystės. Um, galbūt ne visai teisingai supratau pono Golterį pastabą čia tą linkmę šį rytą. Aišku, kyla klausimas dėl to, ar pono Šulco asmeninė nuomonė tai buvo, ar vis dėlto jau apie tokį projektą galvojama kur nors konkrečiau. Uh, yra skirtingų taryb, tarybos ir taip pat Europos vadovų tarybos priimamų um, sprendimų. Ir mano pirmo reakcija į pono Šulco pasisakymą buvo tai, kad e, tiesiog nebus tame formate dirbančių žmonių iš mano šalies bet tikriausiai dar ir mm, pernelik optimistiškai esu nusiteikęs, kad tai, kaip, no, kad tai niekaip mums gal ir nepakenks. Ačiū toliau kolega Daf. Iš tiesų, tai yra labai svarbus pranešimas, ypač turint galvoje 2015 metus, 2015 metų pavasarį, kuomet tai įsigalios komisija ir taryba tiesiog nebesugeba įgyvendinti politinių kai kurių savo vykdomų pasvarstymų dėl gilesnės integracijos. Bet tai yra ne tik kritikuotina, bet atveria ir galbūt tam tikrą spragą, kurią mes galėtumėm užpildyti. Europos parlamento pozicijos čia yra, mano manimu, gana tvirtos. Mes galime paskatinti, išjudinti pirmin ES pokyčių darbo atvarkę. Ir aš buvau gana nustebęs, kai pirmininkas, komisijos pirmininkas Barosas ėmė kalbėti apie nuodugnesnius pasvarstymus e, valstybėse narėse, bet nieko, absoliučiai nieko nepaminėjo apie institucijų vaidmenį tam kontekste. Jis, jeigu supratau teisingai, taip pat yra numatęs paskelbti ir komisijos pasiūlymus dėl šių pokyčių, tačiau tik tai 2014 metų pavasarį ketinama tą padaryti ir tada jau bus visiškai e, pavėluotas tas pasiūlymas, nes nebus galima e, daryti jokio poveikio pačią priemonę rinkimams į Europos parlamentą. Mano manimu, dabar reikia veikti greitai, taip pat ir atsargiai. Ir galvoti apie valdymo koncepciją apskritai, ypač tai aktualu tampa federaliniai fiskaliniai sąjungai. Ir ką tai reiškia? Konkrečiai demokratijai joje kaip tokia sistema paveiks dabartinį galių pasiskirstimą ir taip pat komisijos pačią struktūrą. Ir dar norėčiau tiesiog paminėti tai, kokios priemonės kokiu priemoniu reikėtų ES, norint užtikrinti veiksmingą vykdomąją valdžią fiskalinėje sąjungoje. Čia tikriausiai pats svarbiausias mūsų darbas būtų. Aišku, tai turės įtakos taip pat ir viskam kitam. Pavyzdžiui, užsienio um, reikalų politikos ryčiai, vidaus rinkos ryčiai. Tai turės įtakos. Ir dar reikėtų pagalvoti taip pat ir apie pasidalyjamąją kompetenciją tarp sąjungos ir valstybių narių. nes tos priemonės e, nebūtinai paveiks būtent šiuos įgaliojimus, kurie buvo numatyti jau ir pagal Lisabonos sutartį. Dar dėl Junktinės karalystės vaidmens. Junktinės karalystės vyriausybė pati skelbė peržiūrėsianti įgaliojimus savo ir to tyrimo rezultatus ketina paskelbti 2014 metais. Ministras pirmininkas Cameronas ketina sausio mėnesį e, tuo klausimu pasisakyti. Mm, žadamas tikrai reikšmingas jo pasisakymas ir kalba dėl taktikos, kurios bus imamasi tolesniuose santykiuose tarp ES ir Junktinės karalystės. Aš manau, kad labai svarbu yra, kad visi komiteto nariai įvertintų tinkamai tą faktą, kad yra dabar peržiūrima Junktinės karalystės narystė Europos Sąjungoje ir tai gali būti padaryta netgi iš pagrindų. Tiesiog labai rimtai žiūrima į tą klausimą. Ir man atrodo, ir mūsų pranešime apie tai reikėtų kalbėti. Dar apie parlamentą e, trumpai. Aišku, taryba yra susiskaldžiusi ar, ar yra skeldama, bet aišku, ta, taryba gali dėl to, dėl to spręsti. Dėl atstovavimo valstybėms narėms, o parlamentas nėra valstybių narių atstovavimo institucija ir skaldyti parlamentą į įvairius formatus komitetų, kuriuose nedalyvautų galbūt kai kurių pilietybę ir kai kurių valstybių narių delegatai jau reikštų rimtą mūsų pačių darbo tvarkos taisyklių pažeidimą. Galbūt e, ponui Šulciui atrodo tai labai priimtina mintis, arba dar gal kam nors jie atrodo priimtina. Mūsų komitetas turėtų labai aišku tiesų atsakymą į tai pateikti, tinkamai sureaguoti į, į tokius pasiūlymus, kuriuos įgyvendinus būtų sulaužyta sutartis. O dar be, be abejo, tai turėtų pasiekmių ir teisme mums. Grazie, ancora un intervento. Dėkuoju, dar Ponas Brok nori pasisakyti. Atsindank. Dėkoju, ponė pirmininkė. Norėčiau pasakyti porą pastabų. Kolega Daf labai teisingai savo kalbos pabaigoje aprašė teisinė situacija. Europos parlamentas tik tai kaip visuma gali priimti sprendimą. Taip yra nustatyta uh, sutartise. Reiškia, negali būti jokio teisėkuros pasiūlymo e, arba jokio sprendimo dėl biudžeto, jeigu jame jį priimant nedalyvauja visos 27 valstybės narės. Todėl e, ponas Goltieri yra teisus, euras yra e, ES valiuta, Europos parlamentas yra Europos parlamentas, e, todėl e, Todėl e, visi pasiūlymai ir taip pat pono Šulco pasisakymas sako tą patį. Čia negalima daug interpretuoti. Mes susidurėme su labai sudėtinga situacija dėl parlamento e, situacijos. E, e, iš tiesų žmonės vienoje ar kitoje šalyje balsuoja jie nustato kažkokias sąlygas, bet iš tiesų e, paskui tai jų visiškai neliečia. Tai reiškia, kad e, tiems, kurie nėra, nėra pasirengę būti įtakojami kažkokio sprendimo, mes tokiems negalime padėti. Tai jau yra problema ir ją reikia suprasti, kalbant apie institucinę sąrangą. Aš čia e, visiškai pritariu kolegai, tačiau mes turime spręsti politinės problemas. Pavyzdžiui, jeigu mes aptarėme ekonominį ir pinigų sąjungą ir jeigu Europos centrinio banko pirmininkas atvyksta, e, e, pas, pristato savo pranešimą ar ataskaitą, e, tačiau to komiteto pirmininkas yra visai ne iš eurozonos valstybės, tai jis net nesupranta esminių klausimų. Tai iš tiesų juk yra politinė problema. Ir e, pastaruoju metu, beje ir šiemet, daug vyko įvairių diskusijų. E, įvairiose valstybėse narėse su valstybėmis narėmis kaip galima toliau vystyti Europos ekonominę ir pinigų sąjungą, kuomet vis daugiau sprendimų priemama Europinėme lygmenyje ir kaip sprendimai bus priimami parlamente, e, kaip tie sprendimai bus kontroliuojami ir kaip jie palies arba nepalies e, piliečius. Jeigu darysime išvadas, jeigu bus taip, tai tuomet e, Europos parlamentas e, vis tik neturės balso priimant tokius sprendimus. E, taigi, ar mums tada nereikia 17 valstybių narių parlamento, ar mums nereikia mišraus parlamento, kurį sudarytų Europos parlamento ir nacionalinių parlamentų e, nariai. Tokių pasiūlymų buvo pateikta. Tačiau e, atsižvelgiant į pirmininko Van Rompo ir komisijos pirmininko Baroso pozicijas ir jų mintis pateiktas raštu. E, ši diskusija e, pastaruoju metu tarsi susilpnėjo. Ir manau, kad esminis susirūpinimas, esminis rūpestis yra kaip nepažeidžiant teisinės situacijos pasiūsti žinę, kad mes matome tą problemą. Ir tai galėtų įvykti tik tai parlamento savireguliacijos reglamente, e, tai yra komitete, kuris neturi sprendimo prieimimo galios, bet vaidina simbolinį vaidmenį. But das ist Ir čia norėčiau kreiptis į savo kolegas iš Jungtinės karalystės. Žinote, kad aš visuomet e, aktyviai pasisakiau už Junktinės karalystės narystę Europos Sąjungoje ir tą darau iki šiol, tačiau norėčiau kreiptis į tuos, E, ypač šitą kolegą, kuris neseniai pasisakė, e, tai yra kreiptis į žmonės, kurie netori turėti nieko bendra su ES, tai tuomet jūs negalite dalyvauti sprendimų prieimime, nes galbūt to, jūsų pozicija turėtų būti tokia, jeigu aš nenoriu e, būti ES, nenoriu dalyvauti ES, tai galbūt aš tada turėčiau palikti visus kitus ramybėje. Čia yra toks kaip džentelmenų susitarimas ir tokiu būdu gal išspręsime problemą. Iš tiesų esminė problema yra mūsų pačių elgesys parlamento viduje. Ir jeigu mes e, tyliai susitarsime, tai tuomet e, toksai džentelmenų susitarimas nebus teisiškai saistantis. Todėl manau, kad mes turėtume bendrauti tarpusavyje, kalbėtis ir ir, e, pri, ir remtis tokiu džentelmenų susitarimu ir manau, kad um, ir ateities artimiausių mėnesių mūsų diskusijos matyt kryps tokia e, linkme mes turėtume elgtis e, atitinkamai garbimai kaip europarlamentarai ir laikytis vieningai, nes būtų labai baisu, jeigu būtų priimami esminiai sprendimai, o parlamentas balsuotų tarsi skirtingomis grupėmis. Pavyzdžiui, mūsų laukia svarbus sprendimai dėl Šengeno ir panašus, taigi turime laikytis vieningai. Ačiū. Dėkuoju kolegai Brokui, jau visi, kurie norėjo pasisakyti, pasisakė. Na, o abu pranešėjai gali pasakyti, kokį grafiką siūlo. Ir kuomet jie mano, kad jų projektas, pranešimų projektas jau bus e, parengtas. Mes aptarėme darbo dokumentą, kuris buvo parengtas e, anglų kalba, paskui bus parengtas itališkai ir kitomis kalbomis. Tad ką manot apie ateitį, kada bus e, įmanoma pateikti? Ponas Gualtieri. Visų pirma, aš norėčiau kai ką pasakyti dėl e, pačios diskusijos ir e, dėl to pasiūlymo, dėl pakomitečio. Aš pritariu tam, ką sakė Elmar Brokas. Mes e, esame politinio pabudžio institucija ir todėl turime aktyviai ir dinamiškai veikti tokiamis jautriomis sąlygomis, kadangi dabar yra, be kitako, manoma, kai kas mano, kad e, parlamentas iš principo negali vaidinti tikro eurozonos e, parlamento vaidmens ir todėl e, tarp vyriausybinių e, bendradarbiavimo turi būti grindžiama eurozona. Tokia nuomonė yra gana stipri, gaji ir todėl turime galvoti e, apie tai, nes e, vadovų tarybos išvados dėl demokratinio legitimumo yra labai svarbios ir aišku, nebus e, lengva viso to. E, praktiškai gyvendinti. Aš manau, kad e, pati ta iniciatyva, kuri buvo pateikta e, Europos parlamento pirmininko, e, pati iniciatyva turi būti suprasta tinkamai. Gerai suprasta, suprasta kaip signalas tam tikras susijęs su parlamento galimybė veikti politiniu požiūriu. Konkrečiai aš e, nemanau, kad e, bus tokia. Aš nemanau, kad, e, kad bus toks sprendimas, kuris diskriminuos kai, kai kuriuos kolegas esančius pakomitetyje. komitetyje. Aš manau, kad e, kadangi yra saugumo e, politika, kuri yra skirtinga e, komisija nuo saugumo ir gynybos politikos ir yra atitinkami pakomitečiai, tai galėtų būti taip pat pakomitetis skirtas eurozonos aspektams nagrinėti ir tas pakomitetis galėtų, galėtų veikti uh, Ekon e, komiteto e, sudėtyje, taip kaip sėdė, veikia prie afeto. Ir e, manau, kad tai būtų racionalu. Ir Elmaras Brokas kalbėdamas kaip tik tai pabrėžė šį aspektą. Aš manau, kad tai būtų vienas iš e, galimų diskusijos e, rezultatų. Ir tai įgalintų išsaugoti visų narių lygybę. Kita vertus, tai būtų pakankamai aiškus politinis signalas dėl parlamento ketinimo, dėl to, kad parlamentas e, mano atremti tas uh, kritinės pastabas e, dėl e, legitimumo ir, ir, ir dėl eurozonos. Ir tai būtų tam tikras žingsnis į priekį, ir čia būtų remiamasi ne tik tai taisyklėmis, bet ir ištekliais, žingsnis e, į priekį, kuris leistų paskui e, parlamento geriau prisitaikyti prie e, naujos padėties. Ir e, kadangi Europos e, parlamentas turės e, taip pat apsaugoti ir savo biudžetinės e, prerogatyvas. Tuo pačiu išsaugant ir ES teisinę sąrangą. Turime renktis tai diskusijai, kuri vyks per ateinančius metus. Dabar grįžtu prie grafiko, prie tvarkaraščių. Aš manau, kad e, mes e, gerai darėm, kad laukiam. Dabar laukiame pasiūlymų. Aš e, nepritariu kolegai DAF. Tas terminas, kuris buvo du, duotas komitetui, jau yra per daug pasistumėjęs į priekį ir mes turime dabar numatyti tokius terminus, kurie leistų užbaigti pranešimą ir kad parlamentas e, galėtų pateikti savo pasiūlymus e, dėl sutarčių e, keitimo iki komisijos pateikimo. Nes taryba atidėjo iki birželio mėnesio roadmap pristatymą dėl ekonominio ramščio o mes turime skirti pakankamai, turime turėti pakankamai laiko, kad galėtume tinkamai dalyvauti tame procese. Tad dabar, jeigu mes skubiai už, užbaigtume viską sausio mėnesį, galbūt būtų per greitai. Aš manau, kad turėtume, e, turėtume e, galbūt pusmetį duoti e, toms e, diskusijoms ir, ir, ir, ir, ir, ir parengimui. Ir e, projekto, pirmasis projektas galėtų būti parengtas vasario mėnesį ir būtų toliau diskutuojama, kol e, galiausiai būtų parengtas galtinis variantas apie vasarą, birželio mėnesį. Ar ponas Tarkovski nori pridurti, ką nors nenori? Tuomet, man atrodo, kad e, turime numatyti dar kitą e, datą vasario mėnesį, 18 vasario mūsų posėdžiui nuspręsta. Tuomet Kitas e, darbo tvarkės punktas, pranešėjai yra tie patys, Čaškovski ir Gualtieri, tai yra Europos parlamento sudėtis po 2014 metų rinkimų. Pirmininkų suveiga patvirtino galimybę turėti du pranešėjus ir e, kadangi 14 ES sutarties straipsnis reikalauja, kad mes tokį prašymą pateiktume ir išklausysime abu pranešėjus. Žodis man Gualtieri. Kaip ži, lava, e, dėkoju, kaip žinote, kitame parlamente kalbant apie jos sudėti, bus taikomas derogacijų režimas. Ir tai įtakos parlamento sudėti, kadangi pagal sutarties nuostatas bus dvigubos, dviguba derogacija, bus derogacija ar leidimas, pagal kurį turėsime 99 vietas vietoj 96, e, tai yra maksimalus skaičius Tai reiškia 754 vietos. Ir bus kitas e, leidimas ar ta derogacija. Atsiprašau, vokiečių kabina e, skundžiasi, kad įjungti salėje keli mikrofonai ir tai trukdo vertimui. For... Toliau yra kita derogacija ar kitas, kita nuostata, kuri galios Kroatijai, kuri leis e, Kroatijos stebėtojams tapti e, Europos parlamento nariais. Tai yra, tai bus papildomi nariai prie tų 754. Tai tuomet iki kadencijos pabaigos, kai e, Kroatija įstos Europos Sąjungą, susidės iš 766 parlamentarų. Taigi, E, mes kitoje kadencijoje turėsime sumažinti parlamentarų skaičių nuo 766 iki 751, dėl to, kad tokios yra nuostatos. Taigi mums reikės pritaikyti parlamento sudėti prie sutarties nuostatų ir čia yra numatyta procedūra pagal 42 sutarties straipsnį, pagal 14 straipsnio antrą dalį, kuriame yra sakoma, kad taryba dėl parlamento sudėties yra priimama vienbalsių tarybos sprendimu. Taigi mes turėsime, kaip ir mes privalėsime įgyvendinti šitą sprendimą ir, ir tuomet parlamento narių skaičius bus 750 plus e, parlamento pirmininkas. E, pristatant šį sprendimą, e, dabar jau pateiktas e, pranešimo projektas, jis bus dar svarstomas, jis bus dar pateiktas prieš kitą AFKO komiteto posėdį tam, kad liktų laiko jį išversti. Mes turėtume čia paisyti kelių principų. Pirmasis principas yra e, regresinio proporcingumo principas, nes Mes esame piliečių ir valstybių narių sąjunga ir todėl turėtume subalansuoti, pasiekti pusiausvėros tarp piliečių atstovavimo e, pagal principą vienas žmogus, vienas balsas ir e, taip pat paisyti e, valstybių narių e, principų. Tai yra kaip ir tarsi federalinės valstybės principo. E, Ir e, tai jau, apie tai jau buvo kalbama pastarajame pranešime dėl parlamento sudėties Lamasur pranešime. E, bus galima didinti parlamento vietų skaičių ir siekti, kad Ir taip pat, kad e, būtų tinkamai atstovaujami Europos e, Sąjungos piliečiai. Todėl mes turime atsižvelgti į abu šiuos elementus, į abu šiuos aspektus e, ir išvengti tokios stacijos, kad vienai valstybei nariai tektų toks pats parlamentarų vietų skaičius. Aišku, tai yra tokios techninės nuostatos, bet tai yra principas, kurio reiktų laikytis turime užtikrinti proporcingumą ir degresinį proporcingumą. Taip pat kitas svarbus elementas, į kurį reiktų atsižvelgti ir apie tai jau kalbama Lamasur pranešime, parlamenta, parlamentas turėtų e, pasi, pasinaudoti numatytų žemiausia ir didžiausia įmanoma riba, kad būtų užtikrintas didžiausias proporcingumo lygis. Tai yra aiškus proporcingumo aspektas, tai yra aiškus rodiklis, siekiant užtikrinti aukšt, viršutinės ribos laikymosi ir užtikrinti tą de, degresinį atstovavimą. Ir iškyla klausimas, ką reiks daryti su Prancūzija. Arba reiks mažinti Vokietijos atstovų skaičių, arba kitaip mes negalėsime e, paisyti to degresinio proporcingumo principo. Taigi mes turime e, visų pirma atsižvelgti į degresyvumo principą ir galiaus ir į antrą aspektą, į kurį turime atsižvelgti, tai yra proporcingumo principas. Ir tą turime dalyti, daryti ir dėl tokių bendrų priežasčių, e, kaip žinome, pagal Lisabono sutartį ir Vokietijos konstituciją. E, netinkamas proporcingumas e, kelia grėsmę parlamento legitimumui. Aš tam nepritariu, bet yra toksai sprendimas Todėl Taip pat, jeigu pažvelgsime į istorin, istoriją, pamaty, Europos parlamento istoriją, pamatysime, kad dabar tas degresinis um, proporcingumas tarsi išsiplėtė, pagal jį narių skaičius išsiplėtė. Taigi mes turime e, atsižvelgti į tą de, degresyvumą degresija ir tai yra maksimali riba, mes nebegalime daugiau jos plėsti ir tokiu būdu piliečiams bus atstovaujama stipriau. Toliau kitas svarbus. Toliau kitas svarbus elementas iš tiesų turėsime griežčiau perskirstyti vietas. Jeigu mes atsižvelgsime į esminius modelius pagal Kembridžo, į Kembridžo ir parabolės metodus, ir taip pat jeigu atsižvelgsime į matematinės atitinkamas formulės, tai tuomet mes negalėsime tiesiog mažinti vietų skaičių, kad galėtume suteikti vietas Kroatijai, bet turėsime atsižvelgti, kad būtų laikomasi pirmųjų dviejų principų. Dabar keliaukime prie trečio elemento, į kurį reikia atsižvelgti, tai yra pragmatiškumo principas. Manau, kad mes negalime daryti išvados, kad siekiant atsižvelgti į degresinį proporcingumą ir viršutinės ribas, mes turime taip pat turėtume laikytis protingumo principo skirstant, perskirstant vietas ir šioje procedūroje labai svarbus yra vieningas sprendimas ir aš čia siūlau pragmatinį sprendimą. Tas pragmatinis sprendimas atsižvelgtų į tą degresyvų proporcingumą ir į pakankamą proporcingumą, kad būtų galima pasinaudoti visomis įmanomomis ribomis ir kad atsižvelgtumėme taip pat į konstitu Vokietijos konstitucinio teismo sprendimą ir nekeltume grėsmės parlamento legitimumui. Taigi aš siūlau pragmatinį uh, pasiūlymą, pragmatinį sprendimą, kuris e, sumažins e, mūsų praradimus. Taigi aiškus pasiūlymas būtų toks. Niekas E, neturės atsisakyti vietų ir niekas nepraras daugiau negu vienos vietos. Tai turėtų būti principas, kurį mes turėtume taikyti. Tai yra uh, tas būtinas pragmatiškumas, pragmatiškas požiūris, ir, bet jis turės būti priimtas vienbalsiai taryboje, ES taryboje. Ir mes kol kas e, ieškome tos formulės, to sprendimo ir manau, kad e, labai svarbu, kad komitetas būtų susipažinęs su esminiu mūsų pasiūlymo principu, o tas principas yra priimant sprendimą atsižvelgti į proporcingumą, į degresyvų proporcingumą ir taip pat į pragmatiškumą ar tas sprendimas turi būti e, protingas. Taigi manau, kad ties to ir baigsiu. Intanto Tarkovski. Ačiū. Daug norinčių pasisakyti. Pirmiausia, ponas Českovskis. Aš keletą bendro pobūdžio pastabų pirmiausia pateiksiu. Juk žinome visi, koks sudėtingas yra šis klausimas, kadangi labai nesinori, aišku, mažinti vietų skaičiaus ar prarasti vietų skaičiaus parlamente. Ir jau įvairių ir neformalių pokalbių yra vykę. Sunkumų atsiranda, aišku, ir, ir vos vieną kėdę praradus parlamente valstybei nariai. Bet kas galėtų būti sprendimas? Koks galėtų būti sprendimas? Man atrodo, kad reikia imtis paties pragmatiškiausio sprendimo būdo, ypač jeigu turėsime galvoje uh, tą situaciją, kurios siekiame. Tai yra, niekas neturėtų prarasti daugiau negu vienos vietos parlamente. Ir grįšiu dar prie tos minties, bet vis dėlto tai būtų iš tiesų teisingiausia. Nėra kitų alternatyvų tiesiog. Nes vienintelė kita alternatyva Būtų tiesiog sakyti, kad e, tokius tai, sudėtingų, sunkių metų nepavyko e, mums susitarti ir, ir dėl to prašome papildomų dar 12 vietų Europos parlamentui. Bet net nedrįščiau įsivaizduoti to proceso toliau, nes patys galite, ko gero, nuspėti, ką visą tai reikštų ekonominės krizės kontekste. Taigi daugiau vietų parlamente negali būti. Todėl turi būti, aišku, vykdomi tie revoliuciniai tam tikri pakeitimai Europos parlamento viduje, bet e, į tai turi reaguoti tinkamai ir kitos institucijos. Ir dėl to mes norime to pragmatiškumo elemento laikytis. Kai aptarinėsime sutarties galimus būsimus pakeitimus, iš tiesų turėsime ir tą adekvatų pragmatišką sprendimą aptarti ponas Gualtieris tikrai teisingai visai užsiminė apie įvairius kontekstus, kuriuose tampa aktualu, aktualus tas sprendimas. Į tai reikia atsižvelgti, bet man atrodo, mums dabar svarbiausias dalykas yra tai, kad Lamasūras ir Severinas tam tikrų būdų tą degresyvę proporcingumo sistemą apibrėžia. Ir aišku, ta nuoroda turi būti tas atskaitos taškas, kadangi jau ir parlamentas dėl šių dalykų yra nubalsavęs. O taip pat reikėtų tinkamai paskirstyti gyventojų skaičių e, parlamento narių vietoms. Jeigu vadovausimės matematinėmis formulėmis ir norėsime būti tikrai teisingi, vien tik atsižvelgdami į istorinę raidą ir Lamasūro Saverino siūlomą principą, tai didžiosios valstybės narės, kai kurios gal turėtų gauti daugiau netgi vietų parlamente, vieną, dvi daugiau, o kitos prarastų mažiausiai tris, galbūt dvi, o kai kas po vieną vietą parlamente. Taigi, jeigu mes žengėme toliau, pritardami taisykliai, nors aišku, tai nėra lengva padaryti, kad kai kurios valstybės narės tiesiog turės atsisakyti vietų parlamente per ateinančius keliarius metus. Tai reikš, aišku, vis tiek, kad turime dar numatyti papildomą vietų mažėjimą tam, kad galėtumėm prijungti narius iš Kroatijos. Tad turėsime bent jau po porą vietų atimti iš valstybių narių dabartinių, jeigu norėtumėm tinkamai įtraukti į parlamento veiklą Kroatiją. Bet aišku, daugam tai nepatiks, kadangi kai kas praras vieną, kai kas dvi vietas. Ir tai yra visai suprantama. Dėl to pragmatiškas pasiūlymas ir yra tas, kad mes siūlome visiems prarasti po vieną vietą, nors tai aišku ir sukels tam tikrų keblumų su mūsų skaičiavimo sistem, sistema, nes norint viską teisingai atlikti iš tiesų, kai kurios turėtų netgi atsisakyti po dvi m, mm, kai kurios valstybės narės turėtų netgi dviejų vietų atsisakyti. Ir aš sakyčiau visgi, kad nėra tiesiog jokios kitos alternatyvos. Nes dabar parlamentui prašyti papildomų vietų skirti parlamente tokiais sudėtingais laikais yra visiškai netoleruotinas e, žingsnis, jeigu mums bent kiek rūpi mūsų įvaizdis institucijos įvaizdis. O taip pat dar čia atsiranda ir papildomas um, lošimas ar žaidimas, kurį norėsime um, laimėti, tad turėkime galvoje dar žymiai rimtesnės um, reformas Europos Sąjungoje. Kolega Daf. Andrew Daf. Uh, we begin again on this. Ir vėl pradedame rutulioti tą pačią istoriją. Aš atkreipčiau dėmesį į, į ypatingumą šio klausimo ir taip pat skubos tvarką, kurią rendamiesi jį turime spręsti, nes Kroatija jau visai netrukus prisijungs prie ES Liepos mėnesį kitų metų. Ir reikia užtikrinti šiai šaliai tam tikrą parlamento narių skaičių. Tai būtų 11, jeigu kam dar nežinomas tas skaičius. Uh, Na ir jeigu mes jau nutarėme dėl to, kad geriausia būtų jau, jau dabar dėl to nuspręsti, tai yra geriausia per 2012 m. gruodžio mėnesį, toks buvo mūsų pirminis tikslas - sutarti dėl parlamento sudėties būsimos kadencijos. Tai turime dar prisiminti ir tai, kad tai jau antras kartas, kai mes naudojamės savo teisę inicijuoti, inicijuoti pasiūlymą su šiais dalykais susijusi, pasiremdami Lisabono sutartimi. Manau, turėtumėm stengtis viską daryti teisingai tuomet ir užtikrinti, kad procesas, procedūra tikrai nebūtų panaši į bazarą, kur į, į, į turgų kur nors artimuosiuose rytuose, e, kur yra tiesiog mm, deramasi garsiai dėl vieno ar kito dalyko. Dabar turime žvelgti tiesiog į visą paketą ir jis yra toks, koks yra. Mes negalime numatyti papildomų biudžeto įlučių valstybėms narėms, kurios praranda e, vieną ar kitą vietą Europos parlamente, kas buvo įmanoma pagal tarp vyriausybinio darbo, e, tarp vyriausybinės konferencijos sprendimus. O dabar jau mes turime vadovautis Europos vadovų tarybos e, sprendimais. Toliau dėl to degresyvaus e, ar mažėjančio proporcingumo principo. Jis dabar nėra išlaikytas, jeigu turėsime omenyje dabartinę sudėtį parlamento. Ir man tikrai įdomu buvo klausytis Roberto paaiškinimo dėl šios taisyklės veikimo, kai kurie tai vertina kaip teisinį kriterijų lemiamą. Ir mano supratimu teismas tikriausiai tą nuostatą dėl tokio degresyvaus proporcingumo įvertintų jau veikiau kaip būtent teisinį kriterijų, o ne tik kaip gairę. Todėl turėtume laikytis griežtai Lamasūro ir, ir Severino pranešimo pasiūlymų nes iki šiol niekuomet ta tvarka nebuvo jokių teisės aktų įtvirtinta ir mes dabar galėtumėm tą praktiką štai pagaliau pakeisti. Nors galbūt ar galima šiek tiek ir modifikuoti Lamasūro ir, savan, ir Severino siūlomą formulę. Labai svarbu, kad ji būtų skaidri ir kad ją suprastų mūsų rinkėjai. Kodėl vietų parlamente tam tikrai valstybei nariai yra skiriama tiek, kiek skiriama. Taigi Sustarimas, aišku, turėtų būti paremtas pragmatiškumu, dėl, dėl to reikia sutarti aiškiai. Bet tas. Pragmatiškas sustarimas turėtų krypti tam tikros formulės link, kurią būtų galima pagrysti e, konvente 2015 metų. Dėl to, kad turėtumėm užkirsti kelią valstybių narių bandymams užginčyti, pavyzdžiui, formulės logiką. be abejo norime minimizuoti praradimus ir neturėtų būti taip pat nei vienos valstybės narės, kuri gautų daugiau vietų. Turint mintyje tas 11 vietų, kurių reikia papildomai. Teks kai kam gal paukoti vieną narį. Aišku, yra galvojančių, kad kai kurie nariai yra svarbesni už, už kitus. Ir žiūrėsime, ar, ar, ar atsiras savanorių žengiančių tą žingsnį pirmin. Una curiosità. Taip, yra iš tikrųjų labai įdomu. Fox. Dėkoju, ponė pirmininkė. Norėčiau padėkoti pranešėjams ir norėčiau e, pritarti jiems, mes nenorime didinti parlamentarų skaičių. Manau, kad 754 parlamentarai jau ir taip yra per daug. Ir aš nežinau, ar 751 e, parlamentaras turėtų būti tikslas. E, galbūt būtų galima teikti e, pasiūlymą, e, kur būtų 751 vieta ir galbūt, kad reikėtų apsiriboti, kad e, kiekviena valstybė nereiktų apsiriboti pasiūlymų, kad viena valstybė praras tik vieną vietą. Galbūt reiktų sakyti, kad po dvi vietas prarasume. Žinome, kad dar šitas pasiūlymas keisis, nes jis bus svarstomas e, taryboje ir tai bus darybų, darybų rezultatas. E, galbūt 751 e, vieta ir 11 prarastų vietų galbūt turėtų būti. E, m, mūsų išeities taškas e, derantis su, parla, su taryb, su taryba. Taip pat manau, kad jūs turėtumėte e, pradėti nuo e, Vokietijos vietų sumažinimo trim nariais ir tai kainuotų mokesčių mokėtojams mažiau ir, ir būtų galima dėrėtis dėl to, bet tai yra toks labai ribotas pasiūlymas, kuomet e, E, siūlysime, kad Vokietija prarastų tris vietas, tada reiktų ieškoti, tada jeigu reiks ieškoti kitų, e, kurie savanoriškai praras vietas, tai manau, jūs susidursite su dideliais sunkumais. Aš norėčiau paaiškinti, tiesiog techni, pateikti techninį paaiškinimą, kad e, mes išvengtume e, tokios situacijos, kai diskusijos nukrypsta linkme, kuri nieko neduos. Visų pirma, yra nuostato sutartyje, nebus deramasi dėl parlamento sudėties. Pagal sutartį 751 parlamentaras turėtų sudaryti parlamentą, nes kitaip, jeigu mes norime keisti e, vietų skaičių, narių skaičių, tai tuomet turime keisti sutartį arba sutarties protokolą, o reikia vieningo sprendimo. Taigi mes nepradėsime dabar e, dėrybų dėl parlamento narių skaičiaus. Taip pat mes negalime sumažinti parlamento E, narių skaičiaus. Mes negalime pasiūlyti turėti mažiau e, narių. Mūsų pasiūlymas turi būti toks, kad galiausiai susidarytų 751 parlament, e, parlamentaras. E, taryba turi priimti sprendimą vienbalsiai, o parlamentas turi patvirtinti, duoti savo sutarimą. Jis turi pasakyti, ar jis priema šitą pasiūlymą ar ne. E, nebus jokių dėrybų su taryba. Tiesiog mes pasakysime, kad mes arba pritarėme jūsų sprendimui arba ne. E, taigi, teisinė situacija yra tokia. E, Honorable Agnew. Ponas Agnew. The... Aš esu iš Jungtinės karalystės rytų. E, E, kur gyvena 5,5 milijono žmonių ir mes turime septynis e, savo atstovus. E, Kiprė yra vienas milijonas gyventojų, o jie turi šešis parlamentarus. Taigi, dar čia reiktų atsižvelgti į finansinį aspektą, į finansinį aspektą nes 5,5 milijono yra mokėtojai į es biudžetą, o tas milijonas iš Kipro yra gavėjai lėšų. Atsiprašau, negirdžiu, ką jūs sakėte, atleiskite, bet dabar pamečiau savo mintį. Iš tiesų, e, sprendimas nedidinti parlamento narių skaičiaus yra fin, finansinis sprendimas. Reikia žiūrėti, kaip atstovaujamos valstybės narės. Jeigu mes nor, e, juk tai apskritai kainuos, e, šiuo metu 2 milijonai e, kainuoja eurų, kiek kainuoja kiekvienas parlamentaras jeigu, mes, jeigu e, bus nuspręsta, kad valstybė narė atstovauja daugiau parlamentarų, tai tuomet tos valstybės narės piliečiai ir turės mokėti tą e, mokė, mokestinę naštą. E, tai nemanau, kad tai yra teisinga. Ponas Andžel, e, galiu pasakyti, kad aš esu nustebęs dėl to, kai prasidėjo šitos diskusijos. Pavyzdžiui, aš nesuprantu, kaip mūsų kolega Fox gali sakyti, kad 751 parlamentaras yra per daug, turint omenyje 500 milijonų gyventojų. Juk e, Jungtinėje karalystėje e, vien yra 600 parlamentarų plus dar lordų rūmai. Taigi e, mažinkite savo parlamentarų skaičių. Aš žinau, žinau, ką jūs norite pasakyti. Aš, aš kalbuosi ne su jumis, aš, kal, aš kreipiuosi į pono Fox vietą, dėl to, kad ponas Fox išėjo. Bet tiesiog taip atsitiko, kad jūs sėdate šalia jo, e, todėl at, jums atrodo, kad aš žiūriu į jūs ir kreipiuosi į jūs. Kolega Daf, e, jo argumentai buvo tikrai įspūdingi. Jis kalba apie esmę E, nekalbėdamas apie tarybą. Kaip galime siūlyti pakeisti pusė, vietų pusiausvirą parlamente, ne pasitarę su taryba. Ar jūs manote, kad mes galime pakeisti pusiausvirą e, parlamente, nepakeitę pusiausviros atstovavimo pusiausviros taryboje? E, nes iš tiesų taryba Nes Vokietijoje atskiroms federaliniams žemėms taip pat atstovaujama pagal tam tikrą formulę. Ir, ir tai yra reglamentuota 49 metų konstitucijoje. Taigi mes turime laikytis griežtų proporcingumo taisyklių parlamente. O taryba tų, tų taisyklių nepaiso, jos no, ji nori tik tai griežtų taisyklių e, parlamentui. Tai reiškia, mes juk čia kalbame apie dvigubą atstovavimą parlamente ir e, E, taryboje. Todėl į demograf, demografinius kriterijus turime atsižvelgti abiejų šitų institucijų atvejais. Todėl mes e, turime siekti, kad jeigu pasieksime, kad valstybės narės e, vienodai būtų traktuojamos arba protingai traktuojamos taryboje, tai tuomet bus galima kalbėti apie jų atstovavimą Europos parlamente. Kanadoje, JAV, Šveicarijoje, Brazilijoje, Meksikoje, Indijoje e, yra e, federalinės. E, tai yra federalinės valstybės ir jų atstovavimas taip pat yra atitinkamai reglamentuojamas. Kas gali nuspręsti, nuspręsti kuri uh, kažkokios federalinės valstybės žemė, regionas yra svarbesnis už kitą. Tai yra neįmanoma, todėl mes negalime pritarti šiam pasiūlymui. Ir taip pat turiu pasakyti, kad e, negalime pritarti degresyvaus proporcingumo principo. Mes galime, pavyzdžiui, pritarti jūsų pasiūlymui dėl Kroatijos, Taip pat tą, san, kalbant apie santyki tarp e, didžiųjų valstybių, galbūt reikia kažką, galima kažką keisti e, tarp Prancūzijos, Vokietijos, Junktinės karalystės, Italijos ir Ispanijos. Kai padarysite e, ta, pakeitimus, perskirstysite jų vietas, tai tuomet bus dekresyvus proporcingumas. E, nes jeigu Vokietija praras savo vietų e, skaičių, tai ir Prancūzijos pozicija keisis mes turime e, pilnai e, remtis degresyvaus proporcingumo idėja. Todėl aš manau, kad jūsų pasiūlymas yra konstruktyvus. Aš tuo tikiu, jis yra pragmatiškas ir konstruktyvus, bet negaliu e, pritarti esminiams argumentams, kurie slypi už jūsų pasiūlymo. Nes jeigu jūs norite federacijos, federalinės valstybės, tai tuomet E, turi joje veikti tos dvi institucijos, tarsi du rūmai. Jeigu mes kalbėsime tik tai apie demografinius pokyčius, tai tuomet ta, ta, e, ta demografinė situacija, tie kriterijai įtakos ir tarybą, ir parlamentą. Tokia yra kaina, kurią turime sumokėti, jeigu uh, nebus paisoma lygaus ar vienodo valstybių narių traktavimo taryboje. Nes kai kurie sprendimai yra nedemokratiški, kurie priimami taryboje. Pavyzdžiui, ir e, Jungtinėje karalystėje yra skirtingos rinkiminės apygardos, jos yra ne vienodo dydžio, taigi e, čia vėlgi galima kalbėti apie atstovavimą. Taigi, demokratija reiškia tei, teis, teisės viršenybės principą. Tai yra demokratijos esmė. Jeigu norite subalansuoto sprendimo, jums reikia teikti pasiūlymus, dėja nepri, kuriems dėja nepritars taryba. Bet galiu pasakyti, kad mūsų pranešėjų pasiūlymas yra pragmatiškas tačiau negaliu pritarti jam, nes e, manau, kad dauguma vidutinio dydžio valstybių nepritars tokios formulės taikymui, nes jūs esate tarsi federalizmo atstovai, bet norite tokios e, federacijos, kur kai kurios valstybės būtų stipresnės, geriau traktuojamos, turėtų geresnės teises negu kitos.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 Grazie anche per la sua chiarezza e rapidità. Eh, onorevole eh, Effner. Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, das ist. Mėly kolegos, yra visiškai aišku tai, kad šioje diskusijoje, norint dalyvauti, reikia uh, suvokti Europinės demokratijos e, ir taip pat e, konstitucinius e, valstybių narių principus. Ir būtent tuo remiantis reikia siekti aiškaus, švaraus rezultato. Tam kontekste aš paminėčiau tai, kad degresinis proporcingumas, mano manimu, nėra tiesiog pasirinktas, o visiškai adekvačiai reaguojant į, į padėtį valstybės nariai, jų skirtumus, žiūrint pagal gyventojų skaičių. Ir be to, tai kas numatyta sutartyse, nėra koks nors tik pageidaujamas principas, nuo kurio esant būtinybei gali savo imti ir nukrypti. Aš manau, kad reikėtų kiek įmanoma būtinai laikytis to principo. Iki šiol to nedarėme ir tikriausiai priežastys visiems aiškios, net nereikia man apie jas nieko kalbėti. Reikia dabar rasti tas taisyklės, kurios leistų mums kaip ir tą tai justicijai užrištomis akimis tiesiog netgi spręsti dėl situacijos. Tiesiog pasižiūrime į gyventojų skaičių, į populaciją ir pagal tai sprendžiame, kiek bus skiriama vietų parlamente. Man atrodo, tai labai svarbu ir reikia pagaliau atsitraukti nuo tų visų kitų skaičiavimo metodų ar, ar skirstimo metodų, į kuriuos kaip tik įtraukiamas e, savavališkumo elementas. Man atrodo, kad to visai nereikia, kad jis visai nėra būtinas. Esu girdėjęs įvairių ir politinių argumentų dėl to, kodėl vieną ar kitą būdą rinktis būtų sudėtinga. Tačiau teisinių ar, ar tiesiog faktinių argumentų dėl to, kodėl nesirinkus būtent šio metodo, lik ir nėra iki šiol pateikta. Todėl aš manau, kad reikėtų nuspręsti dėl formulės, kuri būtų pritaikoma taip pat ir ateityje ir kuri nepriklausytų nuo to, E, kiek naujų valstybių narių prisijungia prie mūsų, koks yra gyventojų skaičiaus pokytis ir, ir kad pagal tai reiktų vėl iš naujo derinti visą vietų skirstimo tvarką. Ir dar turiu pasakyti, kad mane tikrai nustebino pono Egnių pasiūlymas. Aš, aš tikrai susiaubu jį išklausiau. Nežinau, ar jūs čia jokavote, ar, ar iš tikrųjų visą tai turėjote omenyje rimtai. Uh, Tai turiu atvirai tada pasakyti, kad tas principas, kai valstybių narių vietų parlamente skaičius galėtų priklausyti nuo to, kiek, kiek jos už jas susimoka, tai man atrodo, jau visiškai nebet, nebetitinka mūsų apskritai žmogaus sampratos, demokratinės visuomenės sampratos. Dar ponui Rangeliui atsakyčiau, kaip, ar sureaguočiau jo pasisakymą, ne viską supratau iš tikrųjų. Dėl to argumento apie konstitucinį teismą Vokietijos. Jūs sakėte, kad bundes rate vietų pasiskirstimas yra kitoks, ar skirstama yra kitaip, nebūtinai vienodai yra atstovaujama žemėms, tiesiog yra remiamasi formulė seniai jau patvirtinta. Bet juk mes nesame institucija, kuri galėtų, pavyzdžiui, pasiremti Vokietijos konstituciją, ką padarė Konstitucinis teismas Vokietijos. Nes čia reikia turėti galvoje būtent Bundestagą, kur galioja vienas asmuo, e, vienas balsas principas. O aš jį supratau taip, imtume principą valstybė narė, vienas balsas, tada būtų viskas gerai. Bet kadangi tokios situacijos neturime, negalime sukurti. Tada reikia tiesiog stengtis subalansuoti viską abiejose pusėse. Taigi aš nemanau kaip jūs, kad, pavyzdžiui, bandėte argumentuoti tuo, kad, kad nepriimtina yra tai, kad, kad taryboje buvo pasirinkta formulė, būtų pasirinkta formulė, kur būtų atsižvelgiama į gyventojų skaičių. Nors visai pritarčiau tai minčiai dėl dviejų tarsi rūmų. Federalinėje, pavyzdžiui, valstybėje, kur iš tiesų turi galioti panaši tvarka abiems rūmams. Bet vienas asmuo, vienas balsas sistema tikrai gali būti sunkiai gyvendinama. Ir iš tikrųjų tie visi argumentai nelabai suderinami su galiojančiomis sutartimis. Taigi ir ponas Gualtieri teisingai pastebėjo, kad turime vadovautis egzistuojančiomis sutartimis. Jūs minėjote tą skaičių 751, tas yra numatytas sutartie, bet jau dabar. Ir taip pat degresinis proporcingumas. Jo taip pat reikėtų paisyti. Ir skirtingais būdais galima tokį proporcingumą pasiekti, jeigu kalbėsime apie formulės. Yra du modeliai, kuriuos jau esame ir komitete aptarę Kadaise dar, kai iškilo klausimas dėl rinkimų reformos ir dėl Europinės rinkimų apylinkės, tai norėčiau dabar aiškiai pasakyti, jog manau, kad jeigu norime įgyvendinti tinkamai degresinį proporcingumą, nenumatant jokių iškraipimų, persiskirstimų vietų parlamente. Ir jeigu norime tą daryti taip, kad kiek įmanoma labiau tai būtų suprantama piliečiams ir toleruojama jų. Ir jeigu visos valstybės narės turėtų tam pritarti, manau, kad reikia rinktis parabolės formulę, kai didėjant gyventojų skaičiui vietų parlamente skaičius už tam tikrą gyventojų skaičiaus kiekį mažėja. Tiesės formulė čia būtų tikrai netinkama. Tuomet būtų galbūt nuo tam tikros vietos, nuo tam tikro lūžio taško nebetinkamai atstovaujama valstybėms narėms. Čia, pavyzdžiui, pagal Kembridžo uh, formulę galima būtų, aišku, gal vietų apskarpyti ne vienai nariai, o, o kelioms iš karto. Gal būtų teisingiau, bet vis dėlto visiškai teisinga tikrai nebūtų ir konstituciniai teismai jau tikrai galėtų užginčyti tokią tvarką. Todėl aš manyčiau, kad reikėtų ieškoti tokio sprendimo, kuris būtų priimtinas ne tik piliečiams, bet taip pat ir tarybai, ir parlamentui, ir komisijai, ir ypatingai teismams tai turėtų būti priimtina. Ji turėtų būti tiesiog teisinga sistema. Aš netgi peržvelgiau kelias ar paprašiau kai kurių matematikų peržvelgti visas parabolių formulės. Jų yra ne viena, pagal kurią galima būtų skaičiuoti ir skirstyti vietas. Aš mielai galėčiau tuos paskaičiavimus um, modelinius jums uh, pateikti kad galėtumėte juos pasigilinti, manau, tada kaip tik jau galėsime pereiti prie pasiūlymo, kuris ne tik atspindėtų tą pragmatišką požiūrį, nes aišku gerai, kad yra vadovaujamasi pragmatiškumo, bet vis dėlto tas sprendimas turėtų būti tvarus, o ne tik tai trumpam e, pritaikomas. Jis turėtų būti nuolat galiojantis. Bene, grazie, allora. Dėkoju. Dabar žodis. E pirmininkui Lainin. Dėkoju, ponė pirmininkė. Reformuoti savo instituciją yra tikrai sunkiausia. Lengviausia reikalauti reformų iš kitų. Dėl to ši tema tam tikra prasme yra išbandymas. Išbandymas, ar Europos parlamentas yra pakankamai brandus, suaugęs, ar jis sugebės įgyvendinti reformą m, mm, savo paties institucijoje. Mes, Europos parlamentas, iki šiol buvome tas tarsi toks vyriausybių kamolys, kurio žaidė vyriausybės e, valstybių narių vyriausybės e, iki šiol primdavo sprendimą dėl narių skaičiaus. Dabar pagal Lisabonos sutartį pirmą kartą mes gavome teisę, iniciatyvos teisę, tai yra E, galime patys e, nustatyti, kokia bus parlamento su, sudėtis. Ir manau, kad šį išbandymą mes turėtume išlaikyti, turėtume pasirodyti, kad esame brandus ir stiprus. Pažvelgus į Europos parlamento istoriją, e, galima pasakyti, kad vyriausybėms niekada nebuvo taip svarbu, kiek e, parlamentarų iš jų valstybės e, bus šioje institucijoje, nes parlamentas e, savo veiklos pradžioje buvo, ta, vaidino tokį konsultacinį, patariamai vaidmenį, po truputį įgyjo vis daugiau teisėkuros e, teisių e, ir dabar mes turime tiek teisėkuros, tiek biudžeto e, sprendimo teisę. Todėl dabar jau darosi svarbu, kaip yra atstovaujama valstybėms Ir dabar atėjo, tokia, e, atėjo toks laikas, kuomet įstos Kroatija ir mes nebegalime išvengti to sprendimo, turime priimti sprendimą. Degresyvus proporcingumas, šitas principas yra siūlomas Lisabono sutartyje ir tai yra tiesiog teisinė nuostata. Tai nėra kažkoks tikslas, o yra jau teisinė nuostata. Aš jau prisimenu diskusijas konvente, kur jau buvo kalbama apie tą pusiausvirą tarp balsų taryboje ir Europos parlamento sudėties. Tai yra nenauja idėja, čia sakau kolegai, tai yra jau senas pasvarstimas ir tai yra e, ta, tas dvigubos daugumos principas taryboje ir mažėjantis proporcingumas Europos parlamente yra e, tokia taisyklė, tai yra tas kompromisas. E, aišku, ponė Rangel, val, e, yra pasaulyje daug įvairių federalistinių valstybių, įvairių federacijų. E, aš pats, pavyzdžiui, esu iš Saro žemės Vokietijoje, joje yra milijonas gyventojų, mes turime tris atstovus Bundesrate, kitos žemės turi E, panašų skaičių, nors turi žymiai daugiau gyventojų. Tai tiesiog yra tokia sistema, kuri buvo išrasta po karo. Bet Europos Sąjunga, tai buvo e, Vokietija 48 metais, kuomet reikėjo naujos konstitucijos ir visi buvo pasirengę susitarti. Dabar e, 27 valstybių e, Europos Sąjunga nėra tas pats, kas Vokietija 48 metais. Ir todėl mes čia turime kalbėti apie mažėjantį proporcingumą. Ponas Galtieri pabrėžė, kad mes čia nekeičiame sutarties, mes tiesiog pakeičiame, e, pakeičiame tam tikras protokolo nuostatas. Matau, kad mažėjantis proporcingumas yra esminė nuostata ir būtų gerai, jeigu mes rastume kažkokią formulę, e, kuri, į kurią būtų įskaičiuotas ir Kroatijos įstojimas. E, nežinau, kas bus kita valstybė narė, kuri įstos, aš nesu iškeregis, galbūt bus e, Islandija, gal Jotkalnyje. Yra daug nedidelių valstybių, kurios dar nori įstoti konvente. Europos parlamentas e, pateikė pasiūlymą, kad mažiausias e, parlamentarų skaičius būtų keturi, kadangi Luksemburgas turi šešis atstovus, o Žanas Klodus Junkeris e, yra labai svarbus asmuo Europos politikoje, tai tuomet e, tarp vyriausybinė konferencija pasiūlė, kad būtų šeši mažiausias narių skaičius. E, bet e, jeigu paimsime Maltą, tai ji yra mažesnė už Luksemburgą, Islandija dar yra irgi mažesnė valstybė, taigi e, E, bus labai sunku, e, kai iš mažos valstybės vienas parlamentaras atstovaus 60 tūkstančių, iš didelės valstybės 800 tūkstančių. Tai jau vėlgi nebus tos proporcijos. E, manau, kad plėtra nesibaigs ties Kroatija ir manau, kad mes dabar turime pasiekti sprendimo balsų dauguma. Žinome, kad kai bus kiti rinkimai Europos, į Europos parlamentą, šis klausimas bus nagrinėjamas labai e, emocionaliai, bet mums reikia vis tik kažkokio pragmatiško požiūrio, kas bus dabar ir vėliau. Dėkuoju už tokį rimtą pasisakymą. Dabar kolegė Legrip. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Daug dalykų buvo pasakyta. Prieš tai kalbėjusių kolegų, na, o aš norėčiau padėkoti abiems pranešėjams už jų realistišką, konstruktyvų ir pragmatišką požiūrį. Turiu galvoje turinio dalykus, kurie buvo numanomi ir kai kurie iš jų buvo paminėti ir diskusijose Tai yra aspektai susijęs su demokratiniu e, legitimumu, su pusiausvyra, visi šitie dalykai yra esminės svarbos aspektai. Aš manau, kad e, šiuo etapu turint omenyje, kad e, dabar padėtis yra tokia, jog mūsų veiksmų laisvė yra gana ribota. Mes turime galvoti apie busimuosius kolegas, apie Kroatiją, e, kitus ir turime pasirinkti pragmatišką principą ir turime neužkirsti savo kelio e, eiti kūrybingumo keliu. Galbūt tai bus pakankamai sunku ir uh, Gal tai bus tam tikra frustracija, tačiau manau, kad e, tai e, apsimokės galvojant apie ateitį, kuomet busimasis konventas galės paliesti dar daug kitų pusiausvirų tarp institucinėme kontekste. Ir todėl čia drąsa ir kūrybingumas, e, dinamika turėtų būti svarbus dalykai ir manau, kad mes turime laikytis jų kadangi e, tas e, procesas ir mūsų uždavinys yra pakankamai sudėtingi ir, aišku, galbūt ne. Man, manau, kad e, Severin Lemasur pranešimas galėtų būti tinkamas pagrindas, kuriuo galėtume čia remtis. Kai kurios valstybės narės, aišku, labai kvestionuotų kai kuriais atvejais ir, ir vienos vietos e, jų sumažėjimą, ypač tokiu metu kaip dabar, tačiau mums, aišku, iškyla būtinybė laikytis labai griežtai sutarties, nuo sutarčių nuostatų, bet taip pat turim ne, nepamiršti ir galimybės prašyti padidinti narių skaičių. Uh, Kiti metai yra pilietiškumo, piliečių metai ir mes turime galvoti apie signalus, kuriuos siunčiame viešai nuomoniai taip pat. Dėkuoju. Dabar e, kolega Janaku. Κύριε Πρόεδρε, το θέμα δεν... Πάνε πυρμηνίνκε. šis klausimas nėra tik tai techninio pabudžio klausimas, tai yra ir e, politinis klausimas. Vietų parlamente pasiskirstimas ir e, sprendimų prieimimas korepere yra tokie dalykai, jog turi būti užtikrinama pusiausvėra tarp įvairių valstybių, tad yra čia konkrečių politinių sumetimų ir politinių argumentų. Uh, nei visiškas proporcingumas, nei matematinės formulės negali išspręsti kylančių čia problemų. Ir nuolatiniai pokyčiai parlamento sudėtyje gali taip pat sąlygoti pokyčius korepero lygmenių. Tie pokyčiai, kitaip sakant, gali vykti ne tik tai parlamento lygmenių, bet bus pasiekmi ir kitur. nereikia pamiršti to, kas vyko per paskutinę plėtros bangą. Kai kurios valstybės narės prarado tam tikrą vietų skaičių. Aišku, tas požiūris, kuris buvo pasiūlytas, tas principas, kuris buvo pasiūlytas, yra pakankamai patrauklus, tačiau vis dėlto reikės atsako ir valstybių narių lygmenį reikės paaiškinti valstybėms e, narėms, kodėl ta ar kita vieta yra panaikinama. Europos parlamento nuomonė šito klausimu yra svarbi nuomonė ir ta, ta parlamento nuomonė neturi nuolat e, keistis priklausomai nuo naujo parlamento poreikių, nes su tuo pačiu pasikeis ir parlamento vaidmuo kaip patoks. O kai kurie pamatiniai dalykai, kaip de demokratiškumo principas, taip pat bus pakeisti. Ponas Milanda. Aš dar sureaguosiu į tai, ką sakė kolega Hefneris, ar pratesiu mintį. Visi argumentai, kuriuos pateikėte, ponė Rakelį, yra visiškai priimtini, suprantami, žvelgiant iš e, nacionalinės perspektyvos, bet ne iš europinės. Jeigu tiesiog taip imat ir lakoniškai pradedat kalbėti apie antrosios Vokietijos e, federalinius rūmus, tai yra viena, bet vis dėlto nėra ten taip, kad vienas žmogus, vienas balsas principas yra pritaikytas. Ir be to, čia tuomet mažiausiams šalims e, tektų iš vis nei, netitektų nei viena, nei viena vieta, o, o vidutiniškai e, pagal dydį gal skaitlingoms valstybėms narėms tektų vos ne minus 3. Dar reiktų priminti taip, kad priminti tai, kad prieš 2004 metus buvo nuspręsta parlamente, kad norime maksimalų 700 vietų skaičių numatyti, ne 750. Man atrodo, kad tai yra optimalus dydis Ir priminčiau kolegos mintis, kuris sakė, kad e, mažėjantis proporcingumas yra gairė, kurią turime vadovautis. Ir nesvarbu, kokią taisyklę tada imsime, ją galėsime pritaikyti tiesiog aklai galbūt. Ir tada kažkiek neteisingumo gal ir bus. tas santykis tarp gyventojų skaičius ir valstybės e, narės vietų parlamente nebus jau vienodas. Bet esminis dalykas yra tas, kad mes ieškome taisyklės, kuri bus pritaikoma ir vėliau. Kas bus, pavyzdžiui, jeigu per kitus rinkimus, kurios nors gyventojų skaičius valstybės narės padidės 20 procentų, o galbūt Y valstybė narė turės 30 procentų mažiau gyventojų. Kas gali atspėti, kiek, pavyzdžiui, bus um, nutukusių žmonių, galbūt padidės tas skaičius 40 procentų, arba gal išsilavinusių žmonių skaičius padidės. Taigi niekas tokių skaičių negali nuspėti, bet reikia vadovautis dalykiškais kriterijais. Ir kolegė Ligryp, jums atsakyčiau, kad manau, jog tas pranašumas viską daryti dabar yra tiesiog pragmatiško sprendimo numatymas. Ir nereikės tada vėl prieš kitus rinkimus iš naujo e, pradėti tos diskusijos. Apskritai juk nieko mes čia nepasiekėme šioje institucijoje nedarant spaudimo. Ir vadinasi, jeigu nebus to spaudimo, tai tada ir vėl um, e, per kitus rinkimus turėsim tą pačią problemą. Manyčiau, kaip ir kolega Lainena sakė, reikėtų ieškoti tokios taisyklės, kuri būtų pritaikoma ir, ir ilgesnėje perspektyvoje. Bet jeigu dabar nieko nenuspręsim, tai kils ta problema, kad e, politikas galbūt žlugs dėl to, kad kažko čia nepasirašys, kažko nenumatys ir, ir vien dėl to tai turės pasiekmių tai, ką mes dabar nusprendžiame po penkerių, septyniarių, dvylikos, septyniolikos metų, bus pritaikoma palaipsniui. Ir tikrai niekas ne, nežlugs dėl to, kad mes imsime ir prisimsim tą atsakomybę bei priimsim tokį sprendimą. Man svarbu, aišku, kad, kad tiesiog mokytojas galėtų ir kaip mokinį tiesiog imti paprastai paaiškinti tos, taisyk, tos taisyklės veikimą. Pavyzdžiui, 75 procentai mokytojų turėtų lengvai labai paprastai galėti paaiškinti 75 procentams mokinių tą taisyklę. O paskui eitų kalba apie perinamojo laikotarpio taisyklę kitiems keliariems metams, kur būtų pasakyta, jog negali valstybė narė prarasti daugiau negu dviejų vietų parlamente. Arba, pavyzdžiui, jeigu 25 milijonus gyventojų praranda, tada neturėtų daugiau negu vienos vietos prarasti ir parlamente. Tačiau kolegos Guatieri ir Traškovski numatė kai ką, kas 2029 metais tik tai jau bus galutinai pritaikyta, bet juk dabar mes net nežinome, kaip atrodys tuo metu ES ir kiek kiekviena valstybė narė turės gyventojų. Grazie, abbiamo davvero pochissimo tempo e abbiamo ancora un intervento della signora Tain. E... Turime labai mažai laiko ir norėčiau paklausti, pono Angelo, galite kalbėti labai trumpai, tačiau pirmiausiai, ponė Tain. Ja, ich möchte erstmal. Dėkoju. Visų pirma, norėčiau padaryti išvadą, kad mes sutarėm dėl to, kad bus nedaugiau kaip 751 narys. Aš nagrinėjau matematinės formulės ir E, supratau, kad kai kurios tos matematinės formulės yra grindžiamos nacionaliniais interesais. Todėl norėčiau atkreipti dėmesį į tai, kad jeigu mes e, teisingai naudosime matematinės formulės, ką sakė ir ponas Vilandas, e, kad galbūt tada bus, pavyzdžiui, 749 tik tai vietos arba 748 vietos parlamente. E, kalbėdama Vokietijos piliečių vardu, galiu pasakyti, kad jie nemano, kad čia reiktų pasitelkti e, matematinę formulę, nes e, mūsų konstitucinis teismas sako, kad Vokietijos piliečiams atrodytų labai nesažininga, jeigu nebegalios tas principas vienas žmogus, vienas balsas. E, tai jeigu negalios šitas principas, tai niekas nebesupras tos sistemos. Taip pat yra labai svarbu kalbėti, kaip mes dirbame, e, kaip mes vykdome savo darbą. Praėjusioje kadencijoje buvo septyni EPP frakcijos parlamentarai iš Vokietijos e, ir turint septynis narius buvo labai sunku organizuoti darbą, mes praradome kai kuriuos svarbus sprendimus. E, manau, kad šeši parlamentarai yra ma tas mažiausias skaičius, kurio reikia, e, kad turėtum balsą. Jeigu yra mažiau negu šeši parlamentarai, tai jau nebėra valstybės narės atstovavimas e, tuomet negali atstovauti tinkamai visose komitetuose ir negali e, sekti viso darbo Europos parlamente. Todėl norėčiau, kad, man, manyčiau, kad turėtų išlikti mažiausiai šešių parlamentarų ta riba. Taip pat norėčiau pasakyti e, kolegoms iš Junktinės karalystės, aš esu pirmoji liberalė iš e, Berlyno ir atstovauju 5,5 milijono gyventojų. E, tai iš tiesų yra e, labai daug, per daug vienam žmogui. Ypač turėkite menė, kad aš atstovauju sostinę valstybės, kur yra visos organizacijos, institucijos ir tas darbo krūvis yra tikrai didžiulis. Gal mes turėtume e, galbūt pagalvoti, ar nereiktų įvesti lankom, griežtesnės lankomumo posėdžiuose taisyklės. Nes pavyzdžiui, e, mano kolegos e, E, kažkada Teisės reikalų komitete norėjo parašyti e, kalėdinę atvirutę visiems nariams. Ir aš galvodama, kas yra mano kolegos Teisės reikalų komitete, pagalvojau, kad 14 žmonių net nesumačiusi iš viso. Aš norėčiau e, kolegai Rangel pasakyti, kad šitas parlamentas, jeigu visi tikrai dirbtų taip, kaip jie yra įsipareigoję dirbti, E, Marie Le Pen, aš pavyzdžiui niekuomet nemačiau ir kitų e, parlamentarų, kurių iš vis čia nesimato. Tai jeigu mes visi gerai dirbtumėm e, sąžiningai, tai tuomet nereiktų net 751. Turime labai mažai laiko ir tikiuosi, kad vertėjai sutiks dar truputį dirbti. Angel ir Guartieri, bet prašau kalbėti labai trumpai. Oh, Labai trumpai, dėl darbo tvarkos taisyklių iš tikrųjų noriu kreiptis į poną Vylandą. Jisai sakė, kad Vokietijos rinkiminė sistema yra griežtai proporcinga. Tačiau tai ir, ir, ir kad jeigu jie vadovausimės, tuomet ne, kai, kai kurias vietas net nebus renkami nariai. Bet juk Vokietijos konstitucija numato, kad kai kurie nariai skiriami dirbti tam, kad kompensuotų praradimą tų narių, kur e, tose apylinkėse, iš kurių nariai gal nepatenka. Yes, I know that is a formula, but it's not, it's not real proportion. I know. I know. Bet tai nėra tikras proporcingumas, ką jūs ką tik apibūdinote. Nėra tai proporcinga atstovavimo sistema. Nėra. Aš esu to visiškai tikras. Mes vadovavomės proporcingumo principu, nes yra dar taip pat ir tiesiogiai išrinkti nariai ir yra pagal tam tikrą formuluotę. Per, per favore, yes. non ci interrompiamo. Ecco. Yes. Second, second, second. Toliau antra pastaba. Supratau, kad daug kas ne visai gal suvokia, ką Gualtieri, ponas Gualtieri vadina principu. Galbūt tas, tas pats, pats dar prie to grįž. Bet juk tai nėra taisyklė. Principas yra tiesiog teisinis principas ir jūs, taip pat ir iš Vokietijos kolegos, žinote, kad reikia derinti abitas koncepcijas - normas ir taip pat teisinius principus. O tai, ką jūs sakote, ponė Gualtieri, ar tai, ką jūs turite omenyje, tai nėra jau tiesiog gairė, kokią ją gal pavadintų anglosaksų teisės atstovai. Tai yra jau kas kita negu kad normos. Bene, io anticipo. Puiku, aš e, prieš suteikdamas žodį e, kolegams Tarkovskį ir Gualtierį norėčiau trumpai uh, pasakyti štai, ką turiu užbėgti truputį už, už akių mūsų programai. Kit, kitą kartą diskutuosime sausio 21 dieną šito klausimo ir tikiuosi, kad jau bus pranešimo projektas. Bus, taip, taip dabar e, žodis ponui Tarkovskijai. Uh, uh, e, kai kurie parlamentarai matyt turėtų eiti išgerti kavos ir ilgai turėtų gerti tą kavą. Žinom visi, kad tai yra labai sudėtingas klausimas. E, ir iš tiesų mes negalime iš esmės keisti visos sistemos. Mes žinome, kas priimta konvente, turime e, atsis, atsižvelgti tai, kas yra sutartise, todėl turime ieškoti pragmatyvaus sprendimo, protingo sprendimo. Po šio apšilimo kitais metais turime susėsti ir padirbėti ties. E, tuo pasiūlymu, kuris, aišku, atvers Pandoros dėžę taryboje. Visiems linkiu gerų kalėdų. Ačiū. Mm. Pateiksime pranešimą, tik tai tris dalykus dar patikslinsiu. Pirmas dalykas e, - pusiausvėros atstovavimo požiūrių tarp institucijų yra istorinis e, dalykas ir turime tai e, turėti omenyje. Kiekvienoje valstybėje yra istorinių tam tikrų aspektų, tradicijų. Mes e, su Angel sutarėme dėl e, mažėjančio proporcingumo. Turime laikytis šito principo. Ir Andrew, sakau, vienas iš tų dviejų principų, pagal kurių e, kiekviena didesnė valstybė, pagal kurių viena, kiekviena didesnė valstybė turi turėti daugiau vietų, kad nebūtų valstybė turinčių tiek pat e, narių e, parlamente. Ir čia yra principo klausimas, tačiau principą turim laikytis. Antras dalykas. Aišku, kad mes neturime vien tik tai proporcinės sistemos taryboje. nes e, yra ir vienbalsiškumo principas ir, e, ir kiti dalykai. Mes e, esam kitoje, kitokioje padėtyje negu taryba ir todėl mums reikia proporcingumo principo, tokio kaip mažėjantis proporcingumas. Trečias dalykas. Netiesa, kad čia bus tam tikras susiskaldimas tarp didelių ir ma, mažų valstybių. Būtent todėl buvo kalba apie sumažinimą Vokietijos narių e, skaičių. Ir mes negalim, aišku, galvoti apie Vokietijos narių mažinimą žemiau negu 96. Tad turime pragmatinį požiūrį turėti ir čia sutariu su Vyland. Turime suprasti, kurią linkme einame. Tačiau e, parabolinė formulė turėtų būti siūloma galbūt ne, ne čia. Ir todėl aš manau, kad nereikėtų didinti bendro skaičiaus, nemažinti daugiau negu vieną e, vietą tik tai. Ir dėl e, priežasčių, kurias minėjau anksčiau, šitie dalykai turėtų būti tinkamai tvirtinti. Pirmininkas, dėkoju visiems už dalyvavimą diskusijoje, dėkoju vertėjams ir visiems linkiu linksmų švenčių, linksmų kalėdų ir ko geriausios nakties visiems.